Your... Mėly kolegos, kviečiu visus susėsti, pradėsime klausimus. Taigi, man labai malonu, imko, kaip IMKO komiteto pirmininkiai, pasveikinti paskirtąją komisijos narę, ponę Silvį Guler. Šalia manęs sėdi bendra pirmininkė iš ITRE komiteto, kuri kartu su manimi pirmininkau šiam posėdžiui, kadangi šie klausimai yra bendri. Taip pat norėčiau pasveikinti ir Juri bei Kult komitetų atstovus, tai yra asocijuotieji komitetai, taip pat TRAN ir SEDE pakomitečio narius, kurie yra irgi pakviesti į šiuos klausimus. Taip pat, tardama įžanginį žodį, IMKO komiteto vardu, norėčiau pasakyti, kad į mūsų kompetenciją, aišku, patenka ir bendrosios rinkos funkcionavimas, taip pat visos priemonės, kurios skirtos galimų kliūčių identifikavimo ir panaikinimui, taip pat bendrosios rinkos įgyvendinimui tiek internetu, tiek realybėje, taip pat vartotojų interesų apsauga, taip pat teisės aktai ir politika susijusi su bendrosios rinkos taisyklių ir vartotojų teisų įgyvendinimu. Imko komitetas labai laukia šių klausimų, kad galėtų geriau suprasti, kokio požiūrio laikysis ponia Guliar, kalbant apie šias rytis. Taip pat sužinoti, kaip paskirtoji komisijos narė ketina spręsti iššūkius šiuose srityse. Norėčiau priminti, kad bendroji rinka paslaugų ir prekių bendroji rinka yra labai naudinga vartotojams ir verslui tik tais atvejais, kai taisyklės yra vienodai gyvendinamos visoje Europos Sąjungoje. Dėl to yra būtina ir toliau stiprinti vidaus rinką, vengti susiskaldimo ir dirbtinių padalymų tarp naujų skaitmenių rinkų ir tradicinių rinkų, pasirūpinant, kad veikiančios taisyklės būtų tinkamai ir laiku įgyvendinamos, bei jų būtų laikomasi. Todėl norėčiau pabrėžti, kad e, šioje sistemoje paslaugų sektorius ir visi jo aspektai yra labai svarbus ES klėstėjimui, našumui ir konkurencingumui bei augimui ir taip pat siekiant užtikrinti vartotojų gerovę šiandienos globalizuotose rinkose. Dėl to svarbu užtikrinti, kad mūsų teisės aktai ES tiktų atitiktų naujas technologijas, kurias matome skaitmenėje rinkoje, kad galėtume pasinaudoti nau, privalumais ir išspręsti techninės pažangos iššūkius, pasirūpinant, užsitikrinant vartotojų pasitikėjimą ir sukuriant vienodas sąlygas verslui. Tai yra labai svarbu vidaus rinkai. Norėčiau pabrėžti, kad IMCO komitetui neramu dėl būsimų poslinkių vidaus rinkoje ir taip pat mes rūpinamės tuo, kad bendroji rinka turėtų teikti konkreč, konkrečią naudą vartotojams, verslui ir darbuotojams. Taigi, dabar man labai malonu būtų suteikti žodį poniai Balian iš ITRE komiteto. Ačiū, ponė Desuter. Sveiki atvykę visi gerbiami ITRE ir RIMKO komiteto nariai, sveiki atvykę į šiuos klausimus. Ypač norėčiau pasveikinti ponę Guliar, paskirtąją komisarę, kurie bus atsakinga už klausimus, kurie patenka į mūsų dviejų komitetų kompetenciją. Ir taip pat e, sveikinu visus, kurie mūsų stebi šioje salėje ar e, internetu, kadangi posėdis yra transliuojamas. Norėčiau Jums priminti, kad ITRE komitetas yra atsakingas šalia kitų dalykų ir už didelę dalį portfelio, kuris patikėtas poniai Gulerd. Mes rūpinamės pramonės politiką, naujomis technologijomis, mažomis vidutinėmis įmonėmis, kosmosu, informacinė visuomenė, informacinėmis technologijomis, ryšių tinklais, paslaugomis. Taigi šie klausimai yra labai svarbus įtrio komiteto nariams, kadangi, kaip matome, šiame portfelyje glūdi tikroji pramonės politikos ateitis Europoje, pramonės konkurencingumas ir būsima plėtra pažabojant naujas technologijas. Taigi mes labai laukiame jūsų pasisakymą, ponia Guler, šiandieną ir norime išklausyti jūsų nuomonės apie visus tos dalykus. E, dar norėčiau trumpai priminti, kaip bus organizuojami šie klausimai. Pradėsime nuo įžanginio žodžio kurį tars ponia Guler, tai skiriama 15 minučių, po to pirmasis klausimų raundas. Klausimus užduos politinių frakcijų atstovai. Po to kitas raundas. Iš pradžių septyni klausimai, o po to dar aštuoniolika klausimų, kurie bus išdalinti politinėms frakcijoms, remiantis DHONT balų sistema. Po to ponia Guliar vėl gaus galimybę apibendrinti diskusijas, jei bus skiriama, skiriamos penkios minutės. Kalbant apie klausimus, kuriuos galite užduoti, klausimų struktūra štai tokia. Viena minutė skiriama klausimui suformuluoti, dvi minutės maždaug atsakymui Toliau yra galimybė dar užduoti papildomą klausimą, neilgiau nei per vieną minutę, ir atsakymų irgi numatyta viena minutė. Taigi penkios minutės vienam klausimui. Du klausimai ir du atsakymai. Ir pagrindinį klausimą ir papildomą klausimą. E, papildomas klausimas turi būti užduodamas tą pačią temą kaip ir pirminis klausimas, taigi labai prašau nenukrypti nuo klausimo temos O mūsų darbas, mano ir ponios Desuter darbas yra prižiūrėti, kad tinkamai būtų organizuojamas darbas ir kad nebūtų viršėjamas kalbėjimui skirtas laikas. Taigi labai prašau laikytis kalbėjimui skirto laiko, kad mums nereikėtų panaudoti šių priemonių, kurias čia turime, kaip kad mikrofonas ar plaktukas. Taigi pradėsime nuo pirmosios klausimų dalies. 15 minučių, kaip sakiau, skiriama poniai Guliar. Prašau. Ponios pirmininkės, gerbiami parlamentarai ir visi tie, kurie mūsų klausotės naujų technologijų dėka. Man labai malonu šiandien kreiptis į Jūs ir esu labai laiminga, kadangi daug ką prisimenu iš šios salės ir matau daug veidų, kuriuos pažįstu. Per ateinančius penkerius metus aš turėsiu štai kokių siekių. Aš norėčiau Europos jaunai kartai suteikti galimybę rinktis gyvenime, išlikti suvereniems kaip pasaulis yra toks neužtikrintas, išsaugoti mūsų laisvę, užtikrinti mūsų klėstėjimą, mūsų socialinį modelį įtvirtinti. Visą tai priklauso nuo to, kiek mes sugebėsime įgyventinti ekologinį perėjimą ir taip pat skaitmeninį perėjimą. Tai yra du principiniai prioritetai, kuriuos įvardyja pirmininkė von der Leyen. Tai yra labai ambicingos kelio gairės ir aš tikrai labai nuolankiai šiandieną juos, jūs kreipiuosi ir kalbėsime tomis temomis, kurias jūs puikiai visi išmanote. Ir aš norėčiau padėkoti e, visai komisijos administracijai už jų pagalbą. Tikrai aš labai ją vertinu. Mano sektoriuje penki, penki reikalavimai yra patys svarbiausi. Pirmiausia, kaip kalbėjo pir, pirmininkės, labai svarbu panaudoti bendrosios rinkos potencialą. Ir aš labai puikiai suprantu, kad mes visi suvokiame, kad reikia galiausiai sukurti galutinai tą bendrąją rinką. Tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti našumą ir, ir darbo vietų kūrimą. Taip pat e, matau, kad dėrybose dėl Brexit mes išlikome vieningi, gindami savo bendrąją rinką, tą rinką, kurią kūrėme kartu. Ir praeitą pavasarį taryba, komisija bei parlamentas žengė tuo keliu. Taigi aš manau, kad e, vyriausybė ir valstybių vadovai rimtai įvertino šį signalą. Dabar kalbant apie mūsų ekonomiką, turime suprasti, kad mūsų žemynų rinka susiduria su tam tikrais neužtikrintumais susijusiai su geopolitinė situacija ir konsensusą pasiekti ne visuomet yra lengva. Aš žinau, kad yra tam tikrų lūkesčių, kurie yra legitimus lūkesčiai E, kalbant apie tai, kad galbūt yra tokių, kurie mano, kad reikia daugiau taisyklių ir daugiau normų, yra tokių, kurie sako, kad jų yra per daug taisyklių susijusių su ekologija, maisto sauga ir panašiai, bet labai svarbu, kad tos taisyklės neužgneuštų įmonių. Dėl to labai svarbu kalbėti apie paslaugas. Ir tai, ką mes matome žemės ūkėje, pramonėje, matome, kad prekių ir paslaugų sektorių ribos yra labai neryškios. Taigi labai svarbu apginti mūsų rinką ir taip pat sugebėti kritikuoti tai, ko trūksta, jeigu trūksta fiskalinių, fiskalinių taisyklių ar panašiai. Apie tai kalba ir ponia e, von der Leyen, kuri sudel, bando suderinti ekonominę ir socialinę politiką. Kalbama apie minimalaus atlygio įvedimą, taip pat kalbama apie įmonių, apie apmokestinimą. Man tai yra labai aktuolus klausimas, kadangi aš jau esu dirbus ties, ties šią sritimį, kai buvau šešėlinė pranešėja. Taip pat labai svarbu, kad įmonės galėtų panaudoti naujausias technologijas. Tai aišku, mes turime nepamiršti dar ir darbuotojų teisų klausimų. Ir aš manau, pasiekti pažangos yra įmanoma. Ir aš darysiu viską, kad būtų įgyvendinamos dabar egzistuojančios taisyklės ir kad būtų griežtai baudžiama, jeigu nėra laikomasi tų taisyklių ir taip pat uh, visuomet kreipsimės į Teisingumo teismą, jeigu to reikės. Taigi mes dirbsime su Teisingumo teismu, kaip sakiau, ir aš, kai dirbau Ekon komitete, kai buvau užsakinga už stabilumo paktą, mes matėme, kad tikrai Teisingumo teismas daro, e, vaidina labai svarbu vaidmenį, kai kalba eina apie taisyklių laikymasi. Toliau mažas vidutinės įmonės. Mažas vidutinės įmonės, jeigu patikėsite man šį portfelį, aš norėčiau, kad joms būtų galima dirbti kuo paprasčiau. Kai kalbame su įmonių vadovais, jie sako, sudėtinga jiems gauti finansus, finansavimą, sudėtinga gauti kvalifikuotą darbo jėgą. Taigi aš ketinu dirbti su tomis įmonėmis jų labui, kad tos problemos būtų išspręstos. Yra, aišku, įvairių finansinių priemonių Invest EU ir kitų ir aš manau, kad reikia visus tuos dalykus įvertinti. Taip pat reikia uh, užtikrinti tai, kad mažos vidinės įmonės dalyvautų ir gynybos fonde. Ir viena iš misijų, kuri man patikėta, yra būtent palengvinti bendradarbiavimą tarp mažų vidutinių įmonių, kad jos galėtų gauti prie, prieigą prie ir turėtų gauti galimybę e, bendradarbiauti per sienas. Ir aišku, mes čia gerbsime ir valstybių narių kompetenciją, tačiau aišku, geriau, kad būtų panaudotos gynybai skirtos lėšos efektyviau. Tokiu būdu valstybės narės irgi galėtų sustiprinti savo pajėgumus. Aišku, labai svarbu kalbėti ir apie gynybos bei civilinės e, pramonės potencialą, taip pat e, transporto sektorių, taip pat e, kosmosas ir gynybos politika, be jokios abejonės, yra labai <clears throat> glaudžiai susiję, taip pat labai svarbu kalbėti apie investicijas į transportą ir e, karinį mobilumą. Kitas dalykas - strategija pramoniai. Mes giriame savo pramonę dėl to, kad yra kūrybinga, kad ji pasiekė puikių rezultatų ir kuria darbo vietas ES. Tačiau pramonės sektorius turi iš esmės keistis. Pirmiausia, žiedinė ekonomika. Tai yra žodis, kuris atrodo gal šiek tiek abstraktus, bet būtent kai matome, kiek yra pakuočių, matyt, jūs kaip ir aš visi esame nustebę dėl to, kad jų tikrai galime išvengti, jų nereikia tiek daug, matome, kad viskas yra pakuojama. Ir aišku, turime kalbėti ne tik apie perteklinės atliekas, bet ir tai, kad mums reikia kažkaip e, tikrai e, vykdyti, siekti žalesnės ekonomikos, saugoti biologinę įvairovę. Na ir aš tikrai tikiu, kad tie tikslai, kurie yra užsibriežti, pasiekti CO2 neutralumo iki 50 metų ir siekti nulinės taršos, tai yra tikslai, kurie yra nepaprastai ambicingi. Ir nebūtinai, kad tai patenka į kelio gairias, aš apie tai kalbu, bet e, kalbu apie tai ir dėl, dėl to, kad matome jaunimą, kuris išeina į gatves ir reikalauja iš mūsų veiksmų. Taigi labai svarbu, kad mes siektumėme kur kas daugiau inovacijų, kad mes galėtumėme uh, pasivyti tam tikrų technologijų srityje, sumažinti CO2 emisiją, siekti, auto, siekti e, netaršių automobilių, vandenilinių automobilių, taip pat e, siekti naujų technologijų baterijų srityje ir panašiai. Taip pat siekti pažangos e, energijos gamybos srityje. Taip pat labai svarbus, svarbi ir vertės grandinė. Mes turime įvertinti visus pramonės sektorius, kurie turi dirbti siekdami vieno tikslo. Nes priešingų atveju mes priklausysime nuo kitų ir pateksime į taip vadinamąją technologijų vergovę. Mano manimu, geriausia apsauga yra aukščiausios technologijos ir, ir ekspertinės žinios. Nes mums labai svarbu išsaugoti tuos jaunus talentus, inžinierius, kad jie neišvyktų gyventi ir dirbti kitur. Uh, Ir e, mes e, čia turime ir Galilėjo, ir Kopernikus programą, ir EGNOS. Ir mes turime sukurti tokį metodą, kuris būtų pažangus ir naudingas. Taip pat matome, kad primdami sprendimus mes turime juos primti ne tik Briuselėje savo biuruose, bet mes turime įtraukti visus suinteresuotus asmenis. Dėl to perėsiu prie ketvirto reikalavimo, tai yra bendrosios rinkos išorės elementas, kuris irgi turi būti įtvirtintas. Kad galėtumėme apsisaugoti, kai kurie kalba apie tai, kad reikia atsisakyti atvirumo, bet toks nėra tinkamas sprendimas. Europa buvo kuriama žmonių prekių ir idėjų judėjimo pagrindų. Užsidarimas negali būti naudingas nei mums, nei e, bendraujant su išorės pasauliu. Kita vertus, mes turime dirbti daug, kad globalūs mainai būtų sąžiningi. Turime užtikrinti pusiausvyrą tarp protekcionizmo ir apsaugos. Mes turime būti atviri, bet ne bejėgiai. Mes turime sustiprinti savo priemonės, kad kovotumėme su nesažininga konkurencija. Aš žinau, kad Filas Hoganas jums visai neseniai pasakojo apie tai, ką jis turi omenyje, bet labai svarbu, aišku, yra abipusiškumas, kalbant apie viešosius pirkimus. Reikia geriau tvarkyti su užsienio investicijomis, ypač kai kalba eina apie technologijas. Taip pat reikia naudoti išmintingai ir gynyb, prekybos gynybos priemonės. Toliau kalbant apie ateities technologijas, tokias kaip dirbtinis intelektas arba 5G, tai čia ES gali iš tiesų nustatyti pasaulyje taisyklės. Mes tą darėme, kai buvo kalbama apie duomenų apsaugos reglamentą, kuriam buvo pritarta Europos parlamente. Ta turime padaryti vėlgi. Dabar perėsiu į vokiečių kalbą. Fünfte prioritėt. Na ir galiausiai penktas prioritetas E, reikėtų geriau apsaugoti ES piliečius dėl tokių pokyčių. E, mes kažką pasieksime tik vadovaudamiesi e, europinėmis vertybėmis. Per pirmasias šimtą kadencijos dienų mes daug dirbsime su aspektais, kurie susijęs su dirbtiniu intelektu. Taip pat E, nemažai dėmesio skirsime ir e, elektroninių paslaugų direktyvos peržiūrai. Mes norėtumėm sustiprinti bendrasias taisyklės. Taip pat e, daug dėmesio skirsime platformoms, vartotojų apsaugai, nepilnamečių nediskriminavimui bei vaikų apsaugai. Mes turime ginti savo laisvės, visų pirma, spaudos laisvę ir meninės išraiškos laisvę. Mm Ką reikėtų daryti su neteisinga informacija, dezinformacija? Tai yra esminis klausimas. Teisingas santykis tarp laisvės ir saugumo nėra toks jau paprastas. Aš skirsiu nemažai laiko kartu su jumis, jeigu jūs to norėsite, kad kartu su jumis bendradarbiaučiau e, ir e, išsiaiškinčiau padėti prieš imdamasi veiksmų. E, kuo E, sparčiau į priekį juda skaitmeninimas, e, tuo vis svarbiau užtikrinti ir kibernetinį saugumą. E, jeigu įvyktų kažkokia kibernetinė ataka, mes turėtumėm sugebėti vienas kitam solidariai padėti. Bet taip pat nepamirškime ir žmonių švietimo. Mūsų tikslas turėtų būti užtikrinti tinkamą prieigą prie interneto, uh, bei apmokyti žmonės, kaip e, naudotis e, skaitmeniniu pasauliu, ypač įtraukiant į tą pasaulį ir moteris. Mes norėtumėm paremti nacionalinę strategiją skaitmeninimo srityje. Kai aš dirbau šiame parlamente, turėjau galimybę e, dirbti tarp frakcinėje grupėje, jai netgi ir vadovavau, ta darbo grupė buvo skirta kovai su skurdu. Jeigu jūs man padėtumėte, aš e, tapusi komisare ir toliau stengčiausi dirbti su visais e, visuomeniais sluoksniais, ypač e, su tais, kurie jaučiasi palikti nuo šalyje. Aš sieksiu uh, E, ekonominės, socialinės, ekonominė, e, e, ekonominės socialinės sanglaudos. Na ir po penkerių metų mes savo sėkmę galėsime konstatuoti tada, jeigu būsime pasirūpinę pačiais silpniausiais, kad jie galėtų irgi susidoroti su skaitmeniniais pokyčiais. Solidarumas tai yra tas dalykas, kam skiriu visą savo gyvenimą. Mano europinis atsidavimas yra gilus. E, nuo mano tėvų įkvėpto meilės Europai, nuo mano e, mokymosi ir aš 30 metų praleidau dirbdama e, Europos reikalų srityje, diplomatijos tarnyboje ir Prancūzijos vyriausybėje, Europos parlamente. E, Dariau mokslinius tyrimus, parašiau ne vieną knygą ir Stengiuosi įtraukti ir Europos piliečius per virus judėjimus Prancūzijoje ir tarptautinėse organizacijas. Mano veikla Bergriūnio institute, dėl ko kilo bejonių, e, taip pat buvo viena iš veiklos ryčių. Ten mes kalbėjome apie e, Europos e, ateities tarybą kartu su universitetais, tokiuose srituose kaip valdysena ar kova su eurofobiškais judėjimais. Pone pirmininkė, poniai parlamentarai ir visi, kas mūsų klausėsi. Europa e, įveikė e, krizę, aš dirbau ekonomikos komitete, mes sustiprinome finansinius pagrindus, buvo migracinė krizė, migracijos krizė, vėliausių krizių, įvairių žaizdų buvo patirta ši komisija. E, galime žvelgti į ateitį, galime klausti, iš kur mes esame ir kur mes einame. Aš drįšiau su visais jumis, su komisijos kolegomis, su regionų komitetu ir ekonominių ir socialinių reikalų e, komitetu, kurio vienyje įvairiausius žmonių sluoksnius ir įvairiausios organizacijomis ir taip toliau. E, pone Primkė, e, aš matau čia ir buvusių šešėlinių pranešėjus, kuriais dirbome, aš manau, kad turi būti glaudus bendravimas tarp komisijos, kuri patekė iniciatyvas, ir parlamento, kuris yra viena iš teisės aktų leidėjų šaka. Aš manau, kad dirbame kartu kiekviename teisėkuros žingsnėje. E, e, e, tai padės mums pasiekti rezultatą. Aš tikiuosi, kad e, per šios klausimus e, mes e, sutarsime dėl bendrų tikslų ir dabar lauksiu jūsų klausimų. Labai ačiū. Much, Dabar ačiū ponia Gular už išanginį žodį. Dabar pirmasis klausimų raundas. Pirmiausia, politinių frakcijų atstovai užduos klausimus. Pirmasis klausimas užduos pronas Fransuoja Savije Belami, EPP frakcijos vardu. Labadiena. Dėl tų visų iššūkių, kur laukia pramonės ir gynybos pramonės, mums reikės tyrios strategijos, taip pat ir būtino pasitikėjimo. Prancūzijos tai Tai, kai jūs buvote gynybos ministrė, Prancūzija turėjote atsistatydinti. Aš e, noriu pasakyti, kad siekiant užtikrinti pasitikėjimą e, viešuoju gyvenimu, visų tarnautojų dirbančių ministerijoje neturi kelti klausimų. Jūs sakėte, kad esate įstikinusi europietė, norite kelti reikalavimus valstybėms narėjams. Ir E, prisipažinote, kad jūsų veikla, veikloje buvo pažeidimų ir jūs turėjote gražinti tam tikrą pinigų sumą. Mes nenorime jūsų teisti, e, mes norime pakartoti jūsų žodžius. Kaip galime sakyti, kad jūs atsistatydinate iš Prancūzijos vyriausybės posto ir kaip jūs galite sakyti, kad galite veikti e, nepriklausomai dirbdama Europos komisijoje ar nereikėtų tokių pačių taisyklių taikyti čia kaip ir nacionalinė politikoje. Ačiū, ponė parlamentarė. Džiaugiuosi Jūsų klausimai, nes galėsiu atsakyti. Pirmiausia, nekaltumo prezumcija yra fundamentalus dalykas, jis yra įrašytas Sąjungos e, e, žmogaus teisų konvencijoje ir taip toliau. Tiems, kurie nėra prancūzai, galbūt e, mes neprive... bus naujiena, kad Prancūzijoje egzistuoja uh, nuostatos, kad ministras, kuris, kuriam pareikšti kokie nors e, įtarimai, jis turi atsistatyginti. 2014 metais, 2017 metais aš turėjau tai padaryti, bet man tyrimai mano atžvilgių nebuvo pradėti, bet aš manau, kad turėjau atsakomybę prieš Prancūzijos armiją, kad buvo e, nepaprastoji padėtis, buvo labai sunkiai padėtis po teroristų išpolių ir mūsų armijos dalyvavimo Malyje. Aš maniau, kad aš negaliu kelti rizikos Prancūzijos armijai ir vyrams ir moteriams, kurie ten tarnauja. Šiandien situacija yra kitokia. Pirmiausia, ką aš išgirdau iš teisės saugos, Prancūzija, kad mano, mano žvilgių tyrimo nebus. Na, o, o, paprastai Europinėme lygyje tokių teisės aktų nėra ir turiu pasakyti, kad aš esu e, pasiryžusi siekti integralumo, esu sažininga, e, manęs niekas nepripažino kalta. E, po to, kai generalinis sekretorius pradėjo tyrimą parlamente, teikdami, kad mano asistentai dirbo čia penki penkerius metus. Aš turėjau gražinti pinigus, bet e, išmokėtus asistentams, bet e, tai tų pinigų aš negavau jokių, o mano asistentai atsistatydino. Taigi aš norėčiau, kad jūs vertintumėte situaciją e, detaliai ir gerbtumėte nekaltumo prezumciją. Ačiū. Taip, nekaltumo prezumcija yra fundamentalus dalykas. Aš nenorėjau apie tai kalbėti, kol užduodamas klausimas, bet jūs pabrėžiate, kad jums kilusi rizika administracijoje, ministerijoje, kai buvo jums pradėtas tyrimas. Kai jūs atsisavinate, neminėjote apie šias taisyklės, kurios taikomos Prancūzijos politikoje. Priešingai jūs sakėte, kad jūs norite savo taikyti standartus, kurie taikomi Europos e, valstybėse, nes esate įsitikinantis europietė. Ir mano klausimas paprastas. Kalbame apie fundamentalus dalykus Europos ateičiai. Ir reikia, kad jūs laikytumėtės stiprios strategijos, kuri būtų naudinga pramoniai ir rinkai. Kaip jūs galite sakyti, kad jūs nebekeliate, jūsų kandidatūra nekelia e, rizikos, kaip jūs galite būti nepriklausoma, aš neskau, kad jūs esate kalta, bet kaip jūs galėsite dirbti ramiai ir pasitikėjama savimi, e, kuomet Prancūzijoje jūsų atžvilgių vis dar vyksta tyrimas. Pone Belamiai, aš e, pasitikiu savimi, nes aš sakau jums, kad mano atžvilgių nevykdomas tyrimas. Kažkokią tyrimą procedūra vyksta. Jūs minėjote, kad Olafas e, e, įtraukiamas per visokius e, kreipimusis, bet visums ir jūsų kolegams turiu pasakyti. Ir Teisės reikalų komitetas pareiškia, kad interesų konflikto nėra ir dėl to aš čia galiu dalyvauti šiuose klausimuose. Aš jaučiuosi visiškai rami. Ir e, nėra taip, kad aš niekančiau Europos institucijos. Aš manau, kad e, e man atrodo, kad e, daug kas rašoma spaudoje, bet, e, bet laikydamas prancūziškos tranzicijos, aš priemiau tokį sprendimą ir padaryčiau tą patį ir šiandien. Ačiū toliau, ponia Šaldemoze, socialistų frakcija. Ačiū. E, sveikas grįžus į parlamentą, ponia Glor. Turiu atsiprašyti, bet aš man teks pratesti panašią mintį. E, prieš penkerius metus jūs buvote čia, kai rengėme klausimės ir savo tėvinainiko Moskovici sakėte, kad negalime kvestionuoti žmonių asmenybės ir elgesio. Ir manite, kad dėl jo reikia klausimus kelti. Ar nemanote, kad dėl jūsų reikia kelti klausimus, nes jums iškelta Olaf byla, jūs gražinote 45 tūkstančius eurų, taigi ar neverta klausimo dėl jūsų asmenybės? Nes jūs pati prieš keletą metų tą patį sakėte apie Pierą Moskovysį. Ačiū už klausimą. Pirmiausia, aš visiškai gerbiu jūsų darbą, aš tą dariau tą patį ir čia ir yra šio klausimo tikslas. Kai klausėme Piero Maskovisi, klausimas, kurį uždaviau, jis buvo susijęs su tuo, kaip buvo valdomis viešosios lėšos. Tai nebuvo susijęs su asmeniniais dalykais. Nereikia to painioti. Ir jūs pati žaidžiate politinį žaidimą. Tuo metu, eurokrizės metu, buvo prarastas pasitikėjimas, nes kai kurios valstybės narės gerbė labiau stabilumo paktą negu kitos. O dėl klausimo, dėl tos sumos, kurią aš gražinau Europos parlamentui, tai Europos parlamentas jūsų institucija. Pradėjo tyrimą administracijame lygmenyje ar kai kurie asmenys dirbo ne parlamentoje ar ne. Ar, tai, ar, ar ne. Tai atsakymas buvo taip. Aš pati, aišku, e, steigiau, kad e, e, būna taip, kad turi darbuotoją, baigėsi e, sutartis, nenori žmogaus atleisti, bet, nes jiems sunku surasti darbą iš karto, praėjo kažkiek laiko ir galiausiai supranti, kad tai užtruko gana ilgai, bet tai daugiau yra žmogiškųjų išteklių valdymo klausimas. Jeigu grįžtume prie jūsų institucijos generalinio sekretoriaus, tai čia nebuvo teisinė problema, o dėl administracinių žingsnių, kurie ne, nebuvo padaryti, dėl žmogiškų išteklių valdymo problemų e, kažkokios lėšos buvo išmokėtos ne man, ponės Kaldimoza, bet e, kitam asmeniui. Ir gali būti, kad ir jums e, teks dalyvauti teisinės procedūros susijusios su žmonių atleidimu. Manau, kad tai daugiau yra problemų dėl tų problemų, kurios susijusios su asistentų įdarbinimo. Bet ponia von der Leyen įgaliojimų laiške parašė, kad neturėtų būti jokių abejonių dėl jūsų elgesio ar sažiningumo. Taigi, 45 tūkstančiai yra daug pinigų, aš čia esu daug metų ir man neteko nieko gražinti parlamentui, todėl e, kyla abejonių dėl to. Ar nemanote, kad svarbu, kad komisijos nariai būtų švarus ir būtų žmonės, dėl kurių sažiningumo nekyla bejonių. Ar nemanote, kad tai svarbu? Aš esu švari. Aš e, gerbiau generalinio sekretoriaus sprendimą, gerbiau tą sprendimą ir suma sudaro, e, tai yra atlyginimas ir socialiniai mokesčiai. Tai yra kelių mokesčio atlyginimas. Galima kalbėti ir apie detalės, bet ir aš džiaugiuosi, kad e, atly, e, darbuotojai e, Europoje prisideda prie socialinės sistemos finansavimo. Taip pat aš e, paklusau generalinio sekretoriaus sprendimui, kuris labai griežtai pritaikė teisingumo teismo jurisdikciją, jurisprudenciją ir ir gražinau tuos pinigus, kurie buvo netinkamai išmokėti. Ir tai nebuvo bausmė, tai nebuvo baudžiamojo pabudžio sprendimas. Labai ačiū. Toliau pane Dita Harantsova, Renijų frakcija. Labai ačiū, pane pirmininkė. Mielas Silvi, kaip ir daugelis iš, iš čia esančių Aš pažįstu Jūs, žinau, kiek Jūs daug dirbate ir kaip ir esate atsidavusi Europos projektui. Ir esu įstikinusi ir žinau, kad Jūs turite įgūdžius dirbti šį darbą ir dirbti jį gerai. Tada aš norėčiau išgirsti iš Jūsų šiandien, ar Jūs turėsite drąsos kovoti už bendrąją rinką ir visas keturias bendrosios rinkos laisvės. Savo įgaliojimų laiške Jums įrašytos skaitmeninės paslaugos kaip viena užduočių. Vienas asmo man prieš keletą dienų sakė, kad e, skaitmeninės paslaugos yra viskas, bet ne paslaugos. Tas asmo buvote jūs. Aš su jumis sutinku. Aš e, pritariu, kad be skaitmeninio paslaugų vidaus rinkos nebaigsime kurti. Du didžiausi balsai už bendrąją rinką ponas buvo pono Balkenstein ir pono Barnie. Abu turėjo drąsos kovoti su susijusiais interesais tiek namuose, tiek Europoje. Tai klausimas yra, ar turėsite tokios pačios drąsos dirbti šį darbą ir iš naujo pradėsite svarstyti paslaugų direktyvą ir ją plėsti. Ačiū, ponė parlamentarė, ačiū, kad primėtėte mano darbą. Manau, kad tai, kas, yra, kas buvo e, šiame planete, žino, kad aš kovojau už e, moterų lygybę, už e, bankininkystės reformas ir toliau. Na, aš manau, kad ne vien tik komisaro drąsa svarbu, bet yra kolektyvinis iššūkis ir Europos taryba, ir valstybės narės turi sutarti. Visa pramonė, visos paslaugos, visa kultūra, visi žmonės turi būti įtikinti, kad Europa yra koziris ir kad e, tai yra naudinga visiems. Aš visiškai su jumis sutinku dėl augimo potencialo ir užimtumo augimo ir visa tai yra susiję ir su mūsų paslaugų teikimo e, geriniu. Tuo pat metu galiu pasakyti, e, praeitie yra buvę bandymų, kurie davė priešingų rezultatų. Tai yra e, supykinti kai kurios žmonės ir e, dėl to reikia mums bent būtent konsensuso. E, mano kompetencijų sąraše yra rašyta ir skaitinės paslaugos, e, taip pat dalymos ekonomika, taip pat svarbu, mes turėsime, dirbsime įvairių svarbiausių sektorių atžvilgių. Na, nu, aš manau, kad svarbiausia, kad turime dirbti kartu ir kad kartu įtikintume vieni kitus. Kai kurie žmonės centrinėje rytų Europoje uh, turi kitokių nuomonių. Mes Prancūzijoje esame atsidavę vertybėms, kurios galbūt yra uh, šiek tiek kitokios. Todėl aš sieksiu drąsiai ir visomis jėgomis bandyti rasti bendrus sprendimus. Ačiū papildomas klausimas. Grįšiu prie skaitinių paslaugų e, įstatymo. Yra, yra skirtingų idėjų, kaip elgtis. Diskusija tik prasideda ir parlamentas turbūt tar savo žodį apie tai. Bet mano bendras klausimas būtų, ar ketinate šiuo būdu stiprinti laisvą paslaugų teikimą Europoje? Ar įsipareigojate nekurti naujų kliučių Europoje? Prašom, ponia Gular. Ir dėl to mes ir giname rinką per darybas dėl breksito, dėl keturių laisvių. Tai yra keturios laisvės. Ir dėl to mes turime e, tvirtai laikytis dėl tų keturių laisvių. Aišku, tai yra susijęs su laisvė, kad žmonės galėtų judėti, galėtų dirbti kitoje šalyje, mokytis kitoje šalyje prekiauti, tai yra tos laisvės. Ir jeigu kalbėsime apie interneto laisvę, jeigu mes, mes jau tos laisvės neginsime patys, tai, tai viską darys už mus e, labai stiprios globalinės kompanijos, gaunančios mūsų piliečių duomenys ir taip toliau. Mes turime ginti laisvės, reikia, kad startuoliai galėtų jomis pasinaudoti, nes dažniausiai jos įsteigia jauni žmonės ir reikia vengti reguliavimo susiskaldimo. Galiu garantuoti jums, kad komisija nekels naujų kliučių, o priešingai mes sieksime įtikinti nacionalinius teisės aktų leidėjus tams kliūtis naikinti. Ačiū toliau, Marcelis Kolaja, Žaliųjų frakcija. Ačiū, ponia pirmininkė, komis, paskirtojo komisarė, net paisant 250 tūkstančių žmonių vien Vokietijoje rengusi demonstracijų ir pasirašysiu peticijos dėl e, interneto turinio ir filtravimo komisija nori sustiprinti bendrasios atsakomybės taisyklės bendrųjų paslaugų akte. Tuo pat metu jūsų šalis, Prancūzija, rengia įstatymą dėl neapykantos pasisakymų, ką kritikuoja skaitinių teisų gynėjai ir NVO Prancūzijoje ir Europoje. Kaip užtikrinsite, kad skaitminio paslaugų aktas užtikrintų pagarbą praninėms teisėms internete ir ar, kad jūsų pozicija, kurią formuosite, nekeltų kliučių. Be to, e, kai teisės aktų leidėjai pradės kaltinti paslaugų teikėjus dėl neapykantos pasisakymų, Tai mes žinome, kad kai kurie algoritmai naudojami e, pelną didinti. Ačiū, ponė parlamentarė, tai yra labai deliktos klausimas, nes tai šis klausimas e, susijęs su laisvę Europoje yra, ir pasaulyje yra e, teisės aktų, kuris garantuoja interneto neutralumą ir tam neutralumui nekyla grėsmių. Dabar kalbant apie elektroninių paslaugų kontrolės agentūros, šis principas yra taikomas, bet direktyva apie, dėl elektroninės prekybos numato, numatant ribotą atsakomybę, egzistuoja 20 metų, jau manau, visi buvo čia aktyvus, buvo šioje srityje. Ir aš nemanau, kad reikia radikalių pokyčių čia daryti, bet vis tiek tam bus tam tikra diskusija, tai bus bendras procesas, reikia įvertinti daletas. Jūs paminėjote e, neapykantos pasisakymus internete. Aš e, negaliu Europos komisijoje keisti prancūzijos įstatymus manau, kad visi turime žvelgti į realias problemas. Yra internete e, žmonių, kurie skatina neapykantą ar skatina vykdyti teroristinius aktus, ar stigmatizuoja žmonės dėl religijos, ar skatina diskriminaciją ir taip toliau. Kai kalbam apie e, laisvę, tai reikia ieškoti pusiausvyrą ir tai yra pasirinkimas, politinis pasirinkimas ES yra du rūmai, jūs atstovaujantis e, piliečius ir taryba. Ir visi teisės aktai priimami jūsų abiejų. Aš e, žinau, kad e, kai komisija pasiūlys tekstą, jūs įkeisite ir tai tada ir bus viskas įdomus. Aš mm, nenoriu demonstruoti jokios arogancijos, aš atsakymą neturiu, nes jį reikės parengti mums visiems. Ačiū toliau, Viržiniai Žaro. Atsiprašau, dar papildymas. Panas Kolaja, turiu, turiu papildomą klausimą dėl tų temų, kurias uh, buvo aptartos iš pradžių. Mūsų frakcijai svarbu uh, yra tie klausimai svarbus. Sakoma, kad, uh, kad būdama parlamento narė, jūs, būdavo, jūs gavote 10 tūkstančių eurų per metus iš uh, JAF tyrimo organizacijos keturis metus. E, pone van der Leyen rašė, kad jūs informavote tą instituciją apie Europos politiką. E, ir nors tai buvo nepelno ne organizacija, teigiama, kad ne, tai nebuvo interesų konfliktas. Kadangi parlamento darbas, parlamentaro darbas yra darbas visą dieną. Gal galite paaiškinti, kaip jūs suderinote su šios e, įsipareigojimus papildomus ir tai padarysite būdama komisare. Pone Glo, ar galite neatsakyti, nes tai nėra papildomas klausimas tą pačią temą, nes aš e, noriu atsakyti, aš esu už laisvę ir internete ir šioje salėje. Aš pati paminėjau savo pasisakymę apie šį bendradarbiavimą. Tai yra tyrimo organizacija ją sudaro proeuropiečiai, daugiausia dirbau su europiečiais. Aš viską deklaravau, viskas yra legalu. Tai reiškia, kad parlamentas leido, bent jau leido tuo metu, kai aš dirbau parlamente, vykdyti profesionalią veiklą. Tai yra parlamento, parlamento sprendimas. Aišku, galima abejoti to leidimu ar ne, bet negalima kelti įtarimų, dėl to, kad žmogus dirbo, stengdamas propaguoti Europos in, e, integraciją. Aš sutikau su instituto atstovais e, prieš tai anksčiau, <clears throat> kai kalbėjomės apie jaunimo užimtumą ir jūsų atstovas vienas Gigal žino apie šį atvejį. Mes rimtai svarstame šį klausimą ir aš sakiau, kad kitų kelių, būtent bendraujant su tuo tyrimo organizacija, galime siekti tų pačių tikslų. Ačiū dabar, ponė Virginija Joron, D frakcija. Ačiū. Mane šiek tiek nustebino tai, kad jūs esate čia, nes jūs atsistatydinote iš Makrono vyriausybės e, dėl to, kad buvo jums iškelti kaltinimai. Aš turiu Olafo laišką, e, kur teigiama, kad esate vienintelė paskitoje komisijos narė, dėl kurios yra atliekamas tyrimas. Pone, 13 tūkstančių eurų per metus, kad būtų klausomasi pokalbių. Aš norėčiau pasakyti, kad buvo tokia suma išleidžiama, kai jūs dirbote su amerikiečių institucija. Ir tai vyko per tris metus. Taip, jūs parašėte vienintelį pranešimą per pas, pas, pastarąją savo kadenciją, kalbėdama apie e, finansus pasaulyje. Tai kelia nerima. Mes turime užtikrinti tautų suverenumą ir gerbti tapatybę. Taigi, ponia, kokias paslaugas teikėte, ar, teikėte arba teikėte vis dar šiam, šiam fondui amerikie, amerikiečių ir uždirbote visai nemenką sumą už tų paslaugų teikimą? Gerbiama parlamentarė, aš tą klausimą jau komentavau ir savanoriškai atsakiau ir teigiau, kad negalime mesti įtarinėjimų šiuo atveju. Aš dirbau su ekspertų grupe fondu, kur buvo rengiami įvairūs susitikimai. Tai buvo darbas, aš gali ir tie žmonės, su kuriais aš dirbau, tai patvirtinti. Ir aišku, jūs turite teisę nepritarti mano pasaulio valdysenos nu, požiūriui. Bet 13 metais iš tiesų norėčiau pasakyti, kad išgyvename sudėtingą krizinį laikotarpį ir visos priemonės, mano manimu, buvo reikalingos bendraujant su žmonėmis. Ir aišku, buvo reikalinga padėti žmonėms, kurie susiduria su problemomis ir, ir panašiai. Ir aš manau, kad reikalinga kreiptis į takingus asmenius, vyriausybių valstybių vadovus, Filip Gonzalės, Ferhoštat, Monti, tai yra tikrai didžiuliai intelektualai. Gal būtent, to, būtent tokiu būdu galima iš tikrųjų generuoti puikias mintis bendraujant su žmonė, tokiais žmonėmis. Ir aš, aš suprantu, kad ta suma, kuri man buvo sumokėta, yra nemaža, tačiau tai yra ta suma, būtent yra mokama paprastai už tarptautinės konsultacijas. Pažvelkite į mano patirtį. Aš organizavau, aš dalyvau organizacijai, kuri irgi rengia įvairius renginius ir taip pat aš kalbu keturiomis kalbomis ir aš manau, kad įmonių laisvė turi būti apginta lygiai taip pat kaip ir nekaltumo prezencija. Papildomas klausimas. Ačiū. Pone, JAV yra mūsų labai svarbus partneris ir sąjungininkas, bet tai nėra Europos valstybė. Ir aš čia tikrai išvelgiu interesų konfliktą, kadangi jūs užsėmėte lobistinę veiklą, būdama Europos parlamento narė. Ir šiandieną mes gavome dar visiškai netikėtai šios lobistų grupės jūs ginantį laišką. Ten, kur, kur yra apginama jūsų pozicija. Tačiau mes turime ir Teisės reikalų komiteto nuomonę. Ir te, tas, ta lobistų grupė taip pat finansavo ir Makrono kampaniją. Uh, Na, o mes puikiai žinome, kad e, tik tai žmonės, kurie neturi jokių įtarimų, gali būti e, komisijos nariais. Taigi aš tikrai galiu pasakyti, kad aš jūsų e, neremsiu, neremsiu jūsų siekio tapti komisijos narė. Ačiū, gerbiamoji parlamento pirmininkė, iš jūsų tikrai paramos aš ir nesitikėjau. Na, bet vienas dalykas, kuris yra labai svarbus. Kalbame apie kalbam, nekalbame apie vyriausybę JAV ar Pentagoną. Tai yra pilietinė visuomenė, su kuria mes turime galimybę ir teisę diskutuoti. Tai reikia daryti skirtumą tarp oficialių atstovų ir privačių asmenų. Nikola Bergriumen yra beje vokietis gal jums ir nepatiks, bet jis yra vokietis, yra europietis, dabar gyvenantis Junktinėse Amerikos valstijose. Taip pat aš manau, kad transatlantinės realijos yra labai svarbios, kalbant įvairiomis mums aktualiomis temomis. Mes dirbame su amerikiečiais. Laikyda, ger, aš dirbau su amerikiečiais, aš gerbiau jų nepriklausomybę, jie gerbė mano nepriklausomybę. Ir mes su amerikiečiais galime diskutuoti įvairiomis temomis. Ir Kalifornija yra ta valstija, kur yra įsisteigusios įvairios labai svarbios pasaulinė e, prasme įmonės. Bielan, e Ačiū, toliau Adam Bėlan iš EKR frakcijos, prašom. Ačiū, gerbiama paskirtoji komisijos narė. Europos Sąjungoje ir užsienyje yra ir viešųjų, ir uh, privačių tyrimų laboratorijų, jos užsiema ir žvalgybinę veiklą. E, tokios laboratorijos e, turės, turėtų būti e, reglamentuojamos. Jūs sakėte, kad jas reikėtų reglamentuoti per pirmasis tūkstantį dienų, bet kiek laiko užtruksite, uh, reglamentuodama paslaugas, ne vien tik tai skaitmenės paslaugas, nes dabar su problemomis kiekvieną dieną susiduria šimtai ES įmonių. Jūs kalbėjote apie geriau integruotą paslaugų rinką, kuri padeda ekonomikai, bet ar tai neturėtų būti atspindėta jūsų prioritetuose? Pone Guler. Ačiū. Dirbtinis intelektas yra labai platys rytis ir aš e, imsiuos jos labai uh, atsakingai, kadangi mes turime e, čia imtis veiksmų ir ponia von der Leyen, ponia Vestager, mes esame visos čia nusiteikusios labai rimtai ir turime, aišku, pastelti tą darbą, kuris jau buvo atliktas, darbą, kuriuo buvo bandoma sukurti etikos normas naudojančio šią technologiją ir mes taip pat dirbsime į tai atsižvelgdami. Tačiau, kalbant apie paslaugas arba at, tinklo atsakomybę, tai yra tas darbas, kurį turime, kurį turime atlikti kartu ir aišku, turime nepamiršti tam tikrų svarbių principų, tačiau matome, kad rezultatai yra susiję su, su visa ekonominė sritimi. Ir mūsų klausantiems piliečiams norėčiau pasakyti, kad tai nėra abstrakčios diskusijos, tai yra technologijos, pavyzdžiui, kurios leidžia medikams atlikti geresnę diagnozę. Tai yra technologijos, kurios leidžia geriau dirbti mažoms vidutinėms įmonėms. Ir tai nėra tos technologijos, kurių mes turėtumėme bijoti, bet mes turime labai atsakingai jas pažaboti, nes, aišku, algoritmų naudojimas reiškia, kad reikia išvengti diskriminavimo. Taip pat reikia aišku, išvengti tokių situacijų, kad, pavyzdžiui, jums nebus suteikiama paskola, nes jūsų profilis kažko, netitinka kažkokiu tai standartu. Taigi, aišku, mes pateiksime pasiūlymus, kurie jūs be jokios abejonės pasieks. Tačiau labai svarbu, kad mes tą darytumėme nepamirždami tradicinio pramoninio sektoriaus, to sektoriaus, kuris turi persiorientuoti, kuris galbūt šiek tiek yra laikomas kaip praeities sektorius, tačiau aš manau, kad kalbant apie dirbtinį intelektą, mes turėtumėme nepamiršti ir tradic tradicinio pramonės sektoriaus. Papildomas klausimas. E, buvęs, e, buvusiam vidaus rinkos komisarui sunku, e, sunku buvo įtikinti valstybės narės ir imtis, kad jos imtųsi jos inici, jo iniciatyvos. Ką jūs ketinate daryti kitaip? Jeigu jūs teiksite, jūs tarsi norite apsaugoti vidaus rinką, bet jeigu teiksite pasiūlymą, ar jisai padarys daugiau žalos negu kad naudos, ar jūs, jų, jūs jį atsimsite? Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Bienkovskai už atliktą darbą ir aš, kaip jau sakiau, ne, nepakanka tik tai drąsos komisijos nariui imantis veiksmų. Aš manau, kad reikalinga, aišku, visiems suremti jėgas ir čia labai svarbus yra ir svarbi yra ir taryba, ir, ir ministrų tarybos. Ir tai, kas įvyko su jungtinė, jungtinė karalystė, man atrodo, aišku, tai yra liūdna, tačiau pamatėme, kad mūsų rinka iš tiesų yra, turi savo vertę. Ir man atrodo, kad mes neturėtumėme kalbėti apie skirtumus tarp mūsų kaip patį svarbiausią dalyką. Mano maniau, pats svarbiausias dalykas yra greitis, kaip kitos pasaulio valstybės per, per kiek laiko jos gali investuoti, investuoti į technologijas, apmokyti inžinierius, inžinierius ir sugebėti užkariauti rinkas ir laikytis pasaulinių taisyklių. Tai yra prioritetas ir būtent tam aš skirsiu daugiausia dėmesio. And... Labai ačiū. Na ir galiausiai pane Konečna e, iš GUE frakcijos, paskutinė kalbėtoja šiame diskusijų etape, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiama paskirtoji komisijos narė. Aš norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė, jūs esate tikra žvaigždė nes sugebėjote vienu metu būti ir Europos parlamento nare ir dirbti papildomai, užsidirbdama dar 10 tūkstančių eurų per mėnesį. Tai iš tikrųjų reikalauja nemažai drąsos. Aš esu įstikinusi, kad jūs galite dirbti bet ką, padaryti bet ką. E, aš, pavyzdžiui, e, negaliu, kaip ir kiti mano kolegos, įsivaizduoti, kad vienu metu e, dirbčiau dviem etatais. Tikrai jumis žaviuosi, Dėl uh, gynybos fondo įgyvendinimo aš noriu dar pasiteirauti. Gal, galite jau, gal jau įsivaizduojate, kaip atrodys visas procesas? Kokias kontrolės teisės galite suteikti Europos parlamentui dėl e, Europos gynybos fondo? Koks bus kontrolės mechanizmas? Toliau dėl turizmo. Už tai atsakingas generalinis saugimo direktoratas, tai yra to direktorato kompetencija. Na, o jūsų laiške ir jūsų atsakymuose aš e, nerandu nieko apie turizmą ir tai e, gali sukelti problemų, ypač turint omeny Tomas Kuk žlugimą. Dėkoju. Dėkoju, kad pagerbėte mano energiją. Kalbant apie gynybos fondą, tai yra labai rimtas klausimas. Jūs teisingai sakote, kad procedūros turi būti labai atidžiai formuojamos. Procedūros yra kolektyvinės ir Europos komisija, kolegijos sprendimas ir ekspertų komitetas, kur dalyvauja valstybės narės, toliau yra identifikuojami projektai ir galiausiai suteikiamos garantijos. Tai yra ko kolektyvinis projektas, tai yra bešališkos procedūros ir mano įtaka šiuo atveju būtų kaip komisijos narės įtaka, bet ir visa komisarų kolegija turės tą pačią įtaką. Taigi, uh, Aš ketinu padėti tam tikroms e, mažoms vidinėms įmonėms, kad būtų galima jas sustiprinti, nes e, pasaulinis saugumas šiuo momentu susiduria su didesnė rizika, nei galbūt galvojame. Taigi dėl šių priežasčių aš manau, kad reikia investuoti kartu šiuose bendruose, į šiuos bendrus veiksmus ir trys valstybės narės turi dalyvauti e, projekte, būtent įmonės iš trijų skirtingų valstybių narių. Taigi čia išsklaidomos abejonės, kad tik tai didžiosios valstybės tame dalyvaus. Ir taip pat reikalinga didžiosios valstybės tame dalyvaus ir taip pat reikalinga įtraukti mažas vidutinės įmonės. Ir finansavimas bus skiriamas būtent tik tai Europos įmonėms ir aš manau, kad tai tuo džiaug, turi džiaugtis ir ES mokesčių mokėtojai kokia bus atliekama kontrolė. Aišku, kontrolė priklausys nuo jūsų ir jeigu jūs patikėsite man šios pareigas, aš tikrai visuomet ateisiu į Europos parlamentą įvairiais, įvairių etapų metu ir kartu, aišku, su komisarais, visa komisarų kolegija mes apie tai kalbėsime ir diskutuosime. Papildomas. A může být tedy ta doplňující otázka na téma toho turismu? Aš Dar norėčiau pateikti papildomą klausimą apie turizmą. Jūs nekalbėjote apie turizmą, bet dabar dėl turizmo yra tiesiog e, patiriamas sukretimas ES vidaus rinkoje, susviravo ir ES piliečių pasitikėjimas nu, nacionalinėmis e, korporacijomis. E, baiminasi ir e, tos sektoriaus darbuotojai. Aš manau, kad e, generalinio augimo direktorato darbo tvarkė šis klausimas turėtų būti trauktas. Prašau, ponė. Aš pamiršau turizmo temą. Ir būtent, kadangi aš atstovauju Marseliui, kuris yra prie Viduržėmio jūros, turizmo klausimas yra labai svarbus ir tai sudaro didelę BVP dalį ir esame pati patraukliausia kelionių kryptis visame pasaulyje. Ir uh, Aišku, prie to prisideda ir tokie gražūs miestai kaip Praha. Aišku, tai e, patenka į įvairių generalinių direktoratų kompetenciją, ne tik GRAU. Ir aš norėčiau šiek tiek asmeniais pamastymais jumis pasidalinti. Pirmiausia, man atrodo, svarbus yra tvarumas. Kaip pasirūpinti, kad tie gražūs miestai, e, kalnai, kalnuotos vietovės, pležai, pležai paplūdimiai netaptų savo sėkmės aukomis. Tai čia yra svarbus tvarumo klausimas. Taip pat ir žmogiškasis klausimas svarbus, nes turizmas. E, turizmui reikia daug darbo jėgos ir kartais čia kyla sunkumų. Tai čia klausimas susijęs ir su platformomis, dalymosi platformomis, ar tai būtų apgyvedinimo platformos, ar transporto platformos. Būtent kuomet yra išnuomojamas būtas ir čia kyla kartais problemų kaimynams ir panašiai. Tai aišku, čia yra aplinkosauginiai aspektai, taip pat e, kultūrinio paveldo apsaugos klausimai ir visi kiti dalykai. Dėkoju. Ačiū, baigiame e, e, pirmą diskusijų etapą. Dabar perdodu žodį poniai Desuter. Dėkoju, dabar prasideda antras diskusijų raundas. Bus skiriama minutė E, klausimai ir atsakymai. Visų pirma, Pablo Arijas Ečeverija iš EPP, prašom. Ačiū pirmininkė. E, Pone Gular, visi makroekonomikos rodikliai rodo, kad artėja dar vienam e, recesija. Na ir ko gero bus padarytas toks pats poveikis, kokį padarė 2011 metų krizė. Vidaus rinka yra labai galingas instrumentas, čia reikėtų kurti darbo vietas. Mūsų mažos bei vidutinės įmonės e, ir vartotojai, ko gero, sumokės labai aukštą kainą dėl protekcionizmo. protekcionizmas yra teikiamas kaip prieš priešą naujiems e, priekybos susitarimams. Bet e, svarbu, kad būtų sukurta tikroji vidaus rinka, įskaitant ir skaitmeninę vidaus rinką. E, kaip teisės aktai dabar uh, E, įgyvendinami e, valstybėse narėse. E, maždaug 8,5 mėnesio vidutiniškai tinka. Vidutiniškai trunka vieno teisės akto įgyvendinimas. Gal turite kokiu nors planų, kaip padėti pagerinti ir kaip spręsti protekcionizmo problemą? Koju už tai, kad kalbėjote apie ryšį Deja, ispaniškai nekalbu. Dėkoju, kad kalbėjote apie ryšį tarp makroekonomikos, tai yra visos mūsų ekonomikos evoliucijos ir nu, nuosmukio rizikos ir tai, ką mes darome šiame komitete. Būtent tokios pedagogikos mums reikia. Būtent paaiškinti žmonėms, kad tam, kad mes būtumėme labiau klestintys, kad klestėtų mūsų ekonomika, labai svarbu kad klestėtų įmonės, kad funkcionuotų rinka, kad vyktų skaitmeninimas, kad e, ekonomika būtų žalesnė. Taigi yra tas svarbus ryšys. 18 mėnesių aš dirbau Centrinėme Prancūzijos banke ir žinau, kad jau dabar matomi tam tikri nerima keliantys ženklai ir matome būtent pasaulinio protekcionizmo. Kalbėjote apie barjerus tarp valstybių narių ir tai menkina mūsų našumo rezultatus, bet nepamirškime, kad mūsų ekonomika dalyvauja bendroje globalioje ekonomikoje ir tokio, tokios valstybės kaip JAV, pavyzdžiui, arba tai, kaip Kinai, pavyzdžiui, vykdo vystomai vystomąją politiką ir kaip imamasi atitinkamų protekcionizmo priemonių, aišku, tai gali sukelti tam tikrų atgarsių ir žiūrėsime, kaip bus, pavyzdžiui, su Junktinė karalystė, kai, jeigu įvyks breksitas, kokios politikos laikysis jie. Taigi, aišku, mes turime panaudoti visą rinkos potencialą ir paaiškinti piliečiams, kad kartais galbūt per trumpesnį laikotarpį reikia šį beitą paukoti. Paukoti kažką kitiems, nes tokiu būdu sustiprinamas mūsų ekonominis ir pramoninis e, kraštovaizdis. Ir taip pat uh, Phil Hogan e, dirbs e, šioje srityje daugiau, bet rinka yra ir vidaus, ir išorės rinka. Ir pastaruoju metu mes galbūt daugiau kalbama apie, apie savo vidaus rinką, bet ne, nekalbame tiek daug, kiek ta rinka e, naudinga ir duoda privalumų tarptautinių mastų. Labai ačiū už atsakymą. Mes žinome, kad daugeliu atveju valstybėms narėms labiau patinka teisėkuros instrumentai tokie kaip direktyvos. Tai neturi nieko bendra su vidaus taisyklėmis. Ar jūs kaip komisija, komisijos narė e, įsipareigotumėte dažniau naudoti reglamentus, o ne direktyvas e, dar e, bendrai rinkai harmonizuoti? Taip pat atsakydama raštu, jūs sakėte, kad nesibaidysite ir griežtesnių priemonių, bet ką jūs darysite iš tikrųjų, kad komisija patvirtintų e, griežtesnės taisyklės dėl pažydimų. Dėl pažydimų net jei tai ir kontroversiškas klausimas. Pirmiausia, ar reglamentai ir direktyvos? Tai aš norėčiau pasakyti, kam asmeniškai teikiu pirmenybę. Asmeniškai teikiu pirmenybę tam, kad primtumėme daugiau taisyklių ir jos būtų taikomos visur. Uh, tai būtų daugiau gal reglamentavimas, nes jo reglamentai tiesiogiai, tiesiogiai taikomi valstybėse narėse. Kai yra perkeliama į teisės aktus, tuomet kyla įvairių niuansų ir interpretacijų. Esmė ta, kad direktyvos irgi buvo sukurtos tam, kad būtų gerbiamas šalių subsidiarumas, kad nacionaliniai teisės aktų rengėjai, regioniniai teisės aktų rengėjai irgi turėtų galimybę pritaikyti tuos europinius teisės aktus. Ir aišku, reikia būti pragmatikais ir reikia bandyti priimti tokias priemonės, kurios esant vienai ir kitai situacijai būtų pačios naudingiausios. Ir aišku, valstybės narės įsigalioja įgyvendinti ir perkelti Europinius teisės aktus. Ir kartu su nacionaliniais parlamentais, ir aš ketinu lankytis nacionaliniuose parlamentuose, jeigu jūs man suteiksite savo pasitikėjimą, būtent kalbėti su jais, kaip perkelti tuos teisės aktus. Reikia daugiau kalbėtis nacionaliniams parlamentams su Europos parlamentu. Ir Aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes nesvarbu, kokia bebūtų priemonė, teisė turi galioti tai yra, ir būti įgyvendinta. Tai yra svarbiausias dalykas. Gajer. One... Ačiū toliau vieną minutę, ponui Gajer, prašom. Pone Guliar, dar norėčiau grįžti prie jūsų asistentų klausimą. Jūs sakėte, kad tai yra tiesiog personalo valdymo klausimas, bet Olafas ir toliau atlik, atlieka tyrimą. Ar aš teisingai buvau uh, teisingai informuotas, kad Prancūzijoje dėl to uh, atliekamas tyrimas ir policijoje. E, jūs Prancūzijoje atsistatydinote iš gynybos ministrės pareigų, uh, E, tam, kad galėtumėte geriau apsiginti. Tai kaip čia dabar yra, kad jūs e, e, manote, kad tinkama esate eiti komisarės pareigas, bet netinkama būti ministre. Čia už klausimą gal ne visiškai aiškiai pristačiau faktus. Kokie yra faktai? Kai aš pradėjau dirbti parlamente 2009 metais, aš pasamdžiau savo pirmtako padėjėją. Tada neturėjau politinės patirties, uh, tuomet aš buvau Europinio fondo pirmininkė. E, penkerius metus dirbau per, dirbau per visą kadenciją ir parlamento generalinis sekretorius nusprendė po atlikto tyrimo, išanalizavus visus mano pateiktus dokumentus, ir tai yra normalu, nes kalba eina apie viešų lėšų panaudojimą, taigi reikėjo viską sutikrinti, bet tikrai ten nebuvo jokių ketinimų sukčiauti ir tas faktas buvo nustatytas ir būtent galiausiai po pirmos kadencijos buvo nuspręsta neturėti daugiau tų viet, vietinių padėjėjų. Taigi aš per antrąją kantenciją atsisakiau to padėjo paslaugų. Ir tada tas tų paslaugų atsisakymo procedūra šiek tiek užtruko. Aš bandžiau apsaugoti tą darbuotoją ir aš tikrai nenorėjau užsimti tokiu paprastu atleidimo procesu. Taigi e, dėl tos priežasties aš savo iniciatyvą nusprendžiau netesi darbo Prancūzijos vyriausybėje. Ir aš norėčiau pasakyti, kad aš tikrai gerbiu teismų nepriklausomumą. Įsivaizduokite. kad aš, aišku, aš, aš visapusiškai e, gerbiu teismų darbą ir tas teismas, teismo tyrimas vyksta jau dviejus metus ir aš gerbiu tą darbą, tas pats paskaitina apie Olafo tyrimą. Aš absoliučiai gerbiu e, savo šalies teis, teisingumo sistemą, taip pat gerbiu jūri komiteto sprendimą, e, kuris būtent ir leidžia mums, man šiandien e, čia sėdėti priešais jūs. Ähm, Ponas Gajar, papildomas klausimas. E, Jeigu jūs gerbėte teismus, teisės saugą e, Prancūzijoje, tai noriu e, pasiteirauti. Ar jeigu bus pateiktas, jums bus iškelta byla, ar jūs kaip komisarė atsistatydinsite? Negairi, aš į hipotetinius klausimus neatsakinėsiu, kadangi negaliu pasakyti, koks bus teisim, teis, teismo sprendimas. Jeigu man bus pateikti kaltinimai, taip, tai kitas dalykas, bet įsivaizduokite šiandieną Būtent dėl to, kad faktus įvertino šis parlamentas, būtent parlamentas, kuriame aš dirbau. Tai yra parlamentas, kuris įvertino visą tą padėjėjo darbą. Ir jeigu jūs man suteiksite savo pasitikėjimą, aš tikrai dirbsiu su jumis per ateinančius penkerius metus, nes visi asmenys, jeigu visi asmenys, kuriems yra kurių atžvilgių yra atliekami tyrimai. Jeigu mes atsisakysime tos nekaltumo prezumcijos, tai kokia prasmė? Vėlgi, nekaltumo prezumcija reiškia, kad kai jau yra priimamas kaltinamasis nuosprendis ar, ar yra iškeliama byla, tada, aišku, aš prisimu už tai visą atsakomybę. Ačiū. Toliau ponas Flego. Renių vardu, prašom. Ačiū. Pone Gular. Labai džiaugiuosi galėdamas į Jūs kreiptis, nes Jūs buvote Europos parlamento pranešėję dėl uh, naujos uh, skaitmeninės programos. Aš tikiuosi, kad mes kartu pajėgsime sukurti naujovišką skaitmeninę Europą. Um, kalbant apie penkis komisijos prioritetus, komisija norėtų e, e, paskirti 9,2 milijardo eurų skaitmeniniams reikmėms, tam pritarė ir e, Europos parlamentas, bet taryba tokį biudžetą norėtų apkarpyti. Ką mes turėtumėm daryti, kad galėtumėm sėkmingai suskaitmeninti ES valstybių narių ekonomiką, jeigu biudžetas būtų apkarpytas ar jūs kaip busima komisarė negalėtumėte apginti tos labai svarbios skaitminės Europos programą? Gal galėtumėte užtikrinti, kad 2021-2027 metų finansų programoje būtų išlaikytas tinkamas finansavimas skaitmenės Europos programai. Aš laukiau vertimo pabaigos, todėl pauzė. Atsakymas jūsų klausimas, e, tai yra komisijos prioritetas ir be jokios abejonės mes ginsime šį biudžetą 9,2 milijard, milijardo eurų, kurios, kurias paminėjote. Jeigu palyginsime su sumomis, kurios išleidžia mūsų konkurentai šioje srityje, tai, tai ji nėra tokia jau didelė. Žinoma, aš kovosiu maksimaliai, kad šis biudžetas būtų kuo didesnis per kitą finansinę laikotarpį. Noriu priminti, tai viskas priklauso ne tik nuo manęs, nes e, dėl finansinės perspektyvos reikės dėrėtis valstybės narėjams ir turime kontekstą, kontekstą, kai dėl biudžetų, biudžeto klausimų yra daug, tai dėl to turėsime, bandysime siekti, kad e, šios programos tikintų, kad jos yra naudingos. Ir jeigu dirbsime kartu, mes galime padaryti daugiau su tą pačią sumą. Ir e, e, valstybės, kurios veiks aktyviau, jos matys, kad geriau investuoti Europos e, lygmenių. Dar kartą galiu pasakyti, labai sąžininkai, kad aš e, kovosiu kaip liūtė, bet ne viena, aš priiminėsiu sprendimus e, dėl to, kaip paskirstyti lėšas aišku, negalima mąstyti izoliuoti, bet aš manau, kad kiti komisarai, kiti parlamentarai kovos dėl kitų dalykų ir aišku, tai bus tam tikras arbitražas. Bet aišku, parlamentas atsakinga už, už biudžeto procedūrą taip pat. Jūs esate vienas parlamentas tačiau jūs negalite pakelti mokesčių, pavyzdžiui, ar panašiai kaip kiti parlamentai. Tačiau turėsime šią situaciją dirbti ir siekti, kaip galima daugiau. Ačiū, pana Flego, papildomas klausimas. Da, hvala, evo, nemam dodatno pitanje, ali imam. Taip, ačiū. Neturiu papildomo klausimo, bet norėčiau Jums padėkoti. Ačiū už uh, Jūsų uh, tokį puikų atsakymą. Pirmieji, pirmieji e, skaitmeninimo metai bus lemiamos reikšmės visai ES ekonomikai ir visuomeniai. Taigi tikrai mes turėsime šioje srityje dirbti. Labai svarbu, kad e, ir Europos e, pietus, ir šiaurė, ir rytai, ir vakarai turėtų naudos iš tos programos. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad mes visi Europoje uh, Turėtumėm sutelkti savo dėmesį ir pastangas ties šią programą, nes žmonės tikisi teigiamų mūsų darbo rezultatų. E, pane Guliar, ar norėtumėt sureaguoti? Uh, tiesiog dėkoju. Toliau, ponas Didie, Jūri komitetas ir EPP frakcija. Leiskite grįžti prie jūsų vaidmens Dargon institute. Nekalbu apie įtarimus ir nenoriu kalbėti apie tai, kad galima du darbus dirbti lygiai grečiai. Manau, tai, tai yra energijos ir sumanumo klausimas. Ir jeigu jūs tiks ar ne, niekas nebejoja jūsų uh, e, išmanimų, ko reikalinga bus dirbant šį darbą komisiją. Tačiau uh, Žinant tas sumas, kurios yra du kartus didesnės už tai, ką jūs uždirbate, uždirbote kaip Europos parlamentarė. Ir mano klausimas yra asmeniškas. Ar žinojote, kad jūs norėdama tapti komisijos nare sutikote gauti tokį atlyginimą iš amerikietiškos organizacijos. Tai ponia Vilar, prašom. Ačiū, ponia Didie. Jeigu būčiau žinos, kad toks iššūkis bus kilęs, aš nežinau, kaip pasakyti kitaip, aš daug metų kovojau su skurdu, aš dažnai e, sutikau žmonių, kurie negalėjo surinkti galo su darbu, bet turiu pasakyti, kad e, ir tiptina yra lyginti tuos skirtingus dalykus kaip sumas. Kaip e, jeigu dirbate New York'e advokatu, jūs gaunate amerikiešką atlygimą. Jūs žinote, kokios sumas mokamos už konsultacijas. Aš nieko nesakau apie jūsų gyve, profesinį gyvenimą, bet reikia turėti tai galvoje. Ir aš taip pat norėčiau iš tikrųjų kaip čia pasakyti, įtraukties idėją pasiūlyti. Tai idėja, kuo apimtinti visą visuomenę, kad tai yra kažkas, kas padeda visiems. Aš dirbdama Bergino institute, aš dirbau europiečiams, nes struktūra, su kuria dirbau, buvo iš esmės europietiška. Vienas dalykas, kurio nesigaliu, e, kad tai, kai sužinojau, e, ką reikės dirbti tame institute, aš pasakiau, kad tai yra įdomu. Gyvenime kartais e, tenka dirbti darbą, kuris iš tikrųjų įdomus, ko aš apgailestauju. Tai, tai kaip dabar tai yra priimama šiandien. Aš ne, neapgailestauju to darbo, kurį dirbau, tų diskusijų ir taip toliau. Ir aš dabar suprantu, kad tai galėjo būti jautrus klausimas dabar. Aš net galistauju tų veiksmų, kuriuos e, padariau, su kokiais žmonėmis bendradarbiavau, bet galbūt galima buvo visą tai padaryti kietai, bet e, sąžininkai sakau, kad e, Tai buvo tam tikrų dalykų, kuri, dėl kurio apgailestauti negaliu, bet turiu pasakyti, kad tas sumos buvo deklaruotos. Ir jeigu kažkas e, tai yra neteisėta ir deklaruota, kodėl? E, dėl to reikia kalbėti praėjus keletui metų. Ačiū. Ar turite papildomą klausimą, ponia Didija? Aš patikslinsiu, kad yra skirtumas tarp jūsų kelio ir mano, nes skirtingai nuo jūsų, aš nusprendžiau nutraukti bet kokią veiklą susijusią su amerikiečių interesais ir e, e, nedirbti advokatu New York'e, kai tapau parlamento nariu. Tai yra skirtumas. Bet ar galite mums garantuoti, kad dirbdama tą darbą institute nepanaudojate tos informacijos, kuri yra konfidenciali, kurią galėjote sužinoti būdama Europos parlamento nare ar dirbdama apskritai Europos institucijose. Pone Gular, galiu garantuoti, reikia e, prisiminti, ką dirba e, parlamentaras. Tai nėra vykdomasis darbas. Mes neprimame sprendimų, neturime komercinių uh, komercinės informacijos. Mes dirbame skaidriai, dirbame grupėse. Aš turėjau galimybę dirbti su kiekvienais iš jūsų, su Eliza Ferreira, kuri turėtų tapti, jeigu aš būsiu patvirtinta mano kolegė. Ir aš puikiai prisimenu, kad ne vieną kartą, kai kildavo sudėtingų klausimų, mums kalbėdavomės vieni su kitais. Jeigu keiti pakeitimą, tik į pakeitimą, esi vienas žmogus, bet po to e, procesas, e, kuriuo rengiamas įstatymas, yra kolektyvinis darbas. Ir mes neturėjom, neturėjau jokios slaptos informacijos. Na, aišku, kaip pranešėja turėjau galbūt šiek tiek daugiau informacijos, bet tai neturi kelti tokio pabudžio problemų. Ir tiesiai pasakyti, kad e, atvirai, kad aš jokių vykdomųjų e, pareigų neturėjau. Ačiū. Toliau pana Gebhardt, socialistų frakcija. Uh, Labai ačiū, ponia Gular. Tiesą sakant, vis dar nesuprantu, kodėl jūs uh, nepaisydama, kodėl jūs dėl tokių um, kontroversiškų aplinkybių dėl mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimo negalite būti Prancūzijos gynybos ministre, bet galite būti komisare. Tikrai nesupratau jūsų argumentų. Dabar dėl paslaugų. Jūs sakėte, kad norėtumėte vėl pradėti diskusijas apie paslaugų reglamentavimą su Europos parlamentu. Jau buvo rastas susitarimas dėl paslaugų ar jūs norite kvestionuoti jau buvo pasie, jau pasiektą susitarimą, ar jūs norite, kad e, būtų nesažiningai e, vykdoma konkurencija tarp valstybių narių socialinės apsaugos sistemų, o galbūt aš neteisingai supratau jūs anksčiau išsakytų žodžius. Madam Giberčiu. E, pone Gebert, pakartosiu pirmiausia, kad aš nesu toje pačioje situacijoje kaip ir 17 metais. Nei tos pačios funkcijos, nei E, kaip komisijos narė, jeigu ją būčiau, aš gerbčiau komiteto nuostamanės, bet tuo metu aš ne, nesijaučiau gali pasakyti, kad kad galima palikti kažką, iškelti abejonių, kaip abejonių objektą. Kitas dalykas, dabar procedūra pasistumė į priekį, aš paaiškinau savo situaciją ir per daug neaiškintama, nes teisingumo sistema yra teisingumo sistema. Aš nesulaukiau kaltinimų po to, kai buvau išklausyta. Gal jums to nepakanka, tai jums spręsti, bet svarbu tai priminti. Dėl paslaugų, koks yra tikslas? Nėra tikslas liberalizuoti ir dėl to aš sakiau, kad liberalizuoti paslaugas e, negali būti vienintelis tikslas. Tikslas yra siekti, yra socialinis tikslas, tai yra, kaip sakė ponė van der Leyen, socialinės rinkos tikslas. Ir Yra dalykų, kurie reikia valstybėse, tačiau darbuotojus reikia apsaugoti kaip galima daugiau. Jūs dirbote šio klausimu anksčiau ir radote pusiausvę. O dėl naujų paslaugų, kaip e, pasakė vienas kolega, yra situacijų, kuomet reikia ieškoti užimtumo potencialą, nes ne, nepaisant kainos. Aš esu šiek tiek nustebusi tą klausimą, nes aš klausiau, laukiau klausimų dėl minimalių atlyginimų, e, tikėjausi klausimų dėl kovos su skurdu, bet tai yra taip pat ponios von der Leyen programoje, ponia Gephardt. Ponia Gephardt, papildomas klausimas. Na, tokius klausimus galima teikti užimtumo komitete. Mes tyraujamės tai, kas mums aktualu. Man vis dar neaišku, ką jūs ketinate daryti su paslaugomis? Kodėl jūs norite naujų diskusijų? Ar jūs siūlysite direktyvą ar, par, ar reglamentą? kad e, būtų galima reglamentuoti e, e, tų darbuotojų teisės, kurie dirba bendradarbiavimu pagristose platformose. Ar jūs kažką čia darysite ar ne? Taip? Pone Gular. Trumpai kalbant, taip. Mes tikrai turime stengtis uh, atsižvelgti į šiuos naujus mūsų ekonomikos aspektus. Ne tai, kad juos reikėtų kontroliuoti, tai neteisingas žodis, bet turime labai atidžiai stebėti, kas vyksta. Reikėtų apsaugoti ir šioje srityje dirbančius darbuotojus. Būtina juos apsaugoti, Kaip tai padaryti, aš šiandien dar negaliu pasakyti, būtų pernelik arogantiška iš mano pusės. Aš dar turiu pasitarti su e, e, komisijos tarnybų specialistais ir jeigu jūs manimi pasitikėsite, mes apie tai galėsime padiskutuoti vėliau. Dėkoju. Toliau ponas Blos, žaliųjų frakcijos atstovas. Ačiū. Labai svarbi tema daugeliu piliečių. Tai yra E, dizelinių variklių skandalas. E, Europos gatvėse vis dar važinėja e, tūkstančiai automobilių su aplinka teršiančiais dizelio varikliais. Kasmet dėl to miršta 500 tūkstančių žmonių. Komisija neturi įgaliojimo atšaukti iš rinkos tokius automobilius arba skirti kompensacijas. Uh, E, nukentėjusiems piliečiams. Bet tipo patvirtinimo procedūra būtent tokias kompetencijas komisijai ir suteikia. Kaip jūs pasinaudosite e, e, komisarės įgaliojimais tam, kad pagerintumėte padėtį? Ir dar šis tas, kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Prancūzija sakė, kad nuo 2030 metų leis rinką tik tos automobilius, kurie neteršia. Ar e, kažkaip komisija ketina padėti valstybėms narėms šioje srityje? Ačiū, pane Guliar. Ačiū už klausimą, nes e, iš esmės tai yra svarbi tema dėl taršos ir pasiekmių sveikatai, bet čia yra vienas e, apgavystės elementas ir komisija ėmėsi veiksmų, kad pagerintų taisyklės automobilių bandymams, e, bandymų sąlygoms. Ir komisija įgavo iš esmės naują kompetenciją. Aš noriu panaudoti visas kompetencijas, kurios man prieinamos. Negaliu pasakyti tiksliai kaip, nes reikia su valstybės narėmis pasižiūrėti, kurios iki šiol nenorios, nenoriai e, žiūrėjo tai, kaip pasiekti, kad tikrovė viskas pasikeistų. Aš negaliu pasakyti, kad aš turiu stebuklingą sprendimą, kad e, iš savo kabineto Briuselėje kažkaip paraginsiu ir kalbinsiu valstybės pakeisti savo požiūrį. Manau, kad čia ir jūs, taip pat e, turėdami poveikį nacionalinėmis institucijoms ir valdžios įstaigoms, galite daryti įtaką ir reikia, kad pramonės įmonės nebūtų priverstas e, tiesiog apgaudinėti. Dėl galių, kurias galima panaudoti, manau, kad e, sankcijų galimybės turi būti naudojamos, kada tai būtina. Jeigu, negalima, jeigu galima įtikinti žmonės pakeisti poziciją, tai pažanga pasiekime greičiau. Aš galima kreiptis ir į teismus ir panašiai, bet jeigu bus būtina, mes panaudosime visus, visus, visas priemonės, kurios turime savo dispozicijoje. Panas Blos, papildomas klausimas. Jūs minėjote naujas taisyklės. Dėl azoto dioksido vertės 2,5 Europos teisingumo teismas užginčijo tokias taisyklės. Ir aš noriu jūsų pasiteirauti, ar jūs įsipareigojate atsiimti ankstesnį komisijos pasiūlymą šioje srityje? Ir dar norėčiau pateikti vieną klausimą. Dėl ES vidaus rinkos Tarkim, nuo 2040 metų Prancūzija leis į rinką, į rinką tiekti tik tos automobilius, kurie neišmeta emisijų. Aš jau anksčiau to teiravus, noriu pastirauti, kaip jūs ketinate padėti tokioms valstybėms narėms. Dėl teisės taikymo, tai svarbu, kad komisija panaudotų visas priemonės, kurias e, turi Ir čia be jokios abejonės. Tai turėtų būti taikoma visoms šalims. Po to, jeigu manote, kad yra šalių, kurios, kurių teisės aktai yra pažangesni, reikia pasižiūrėti. Aš tiesą, sakoma, tiesą sakant, aiškiai dar nežinau visos situacijos ir nesu šio klausimo specialistė, skaitant Prancūzijos teisės aktus. Ir kaip jūs sakėte, ar numatome atsimti teisės aktą pasiūlymą. Jeigu tai būtų būtina, komisija gali. Bet reikėtų turbūt eiti priešingai. E, tekstas, kuris pateiktas, jį galima pagerinti. Jeigu galima jį pataisyti. E, aš asmenu, kad viename procese komisija smarkiai transformavo tekstą ir teisiškai ne, kažkaip neišeina ne, ne jo atsiminti, nes jis buvo jau pakankamai pakeistas. Na, panaudosime visus, visas priemonės, kad, aišku, visus pasiūlymus pateik, pa, pa, pa, pateiktume tinkamai. Madame Goulard, la komisijom. Euh, Čia ponia Goulard, jūri komitetas, kaip jūs teisingai sakėte, kuris atsakingas už interesų konflikto vertinimą, iš tiesų val... patvirtino jūsų kandidatūrą. Aš norėčiau priminti, esant kokioms sąlygoms tą padarė. Kaip paskirtoji komisijos narė, e, paskirtie komisijos nariai. E... Vengrijos ir Rumunijos atstovai, jų kandidatūros buvo atmestos jūri komitete e, dėl interes, galimų interesų konflikto, jūsų atveju tas nebuvo padaryta. E, E, šiam komitetui beje pirmininkavo Renew frakcijos e, atstovas, tai manęs tai ir nestebina. Jūs e, pati sakėte, kad jums atlyginimą mokėjo Bergman fondas. Fondas dažnai dirba filantropiniu pagrindu. Milijardieriai, kurie tokius fondus finansuoja, užsima įvairią veiklą susijusią su ekonomika. Aš norėčiau Jums pasakyti, nes mes gavome iš to fondo šį rytą laišką, tai aš norėčiau paklausti, būtent iš kokios veiklos milijardierius finansavo tą fondą, kuriame jūs dirbote. Merci, Ačiū. Dėl jūri komiteto sprendimo, tai aš jo nevertinu. Uh, ne man jį vertinti, tai veikia Europos parlamentas ir ta procedūra buvo visai neseniai įvesta Europos parlamente. Jeigu yra kokių tai anomalijų ar jums ne, atrodytų keistų nepateisinimų dalykų, tai parlamentas turėtų tuo užsimti ir kvestionuoti tą procedūrą. Jūs sakėte, kad aš dirbau Bergman institutui. Ne. Tai aš nebuvau jo to fondo įdarbinta. Aš teikiau paslaugas pagal sutartį. Ir dar norėčiau pasakyti, kad ponas Bergmanas, kaip jisai finansavo savo fondą, aš iš tiesų tuo nelabai domėjausi, tai yra, tik tai žinau, kad Nikola Bergman fondas yra nepriklausomas fondas, nepriklausoma institucija. Jūs pats buvote ministras ir aš gerbiu jūsų nuomonę, jūsų vertinimą, tačiau turite nepamiršti principo, kad tas fondas neveikia vien tik tai filantropinių pagrindų. Aš vertinu viską šiek tiek kitaip. Hans Bergman sūnus, Nikola Bergman, vokiečiai, e, jo tėvas buvo persekiotas nacijų, pabėgo iš Vokietijos ir jo tėvas iš tiesų išgyveno sudėtingą, puikiai atspindi 10 amžiaus istoriją. Jisai neseniai parašė labai įdomią knybą, knygą. Ir iš tiesų tai yra žmogus, kurį labai domino ir neramino tai, kas vyksta Europoje. Ir galbūt tos idėjos, kurios generuojamos tame fonde jums nėra priimtinos, aš tai gerbiu, tačiau tiesiog buvo to asmens apsispręsta reaguoti tai, kas vyksta Europoje, kadangi tai yra šeima, kur išgyveno nacizmą, Ir būtent e, tai yra šeima, kuri nusprendė investuoti į tai, kad e, pasaulinė valdysena būtų geresnė. Ir iš tiesų aš viską skaidriai, vis, visą informaciją jums pateikiau labai skaidriai. Pone Guliach, uh, Aš nekalbu apie asmenis, aš kalbu apie tai, ką radau internete. Būtent Nikola Bergman dabar yra Bergman instituto Kinijos centro pagrindinis sponsorius, tai yra tyrimų centras, kuris užsieima dirbtiniu intelektu, tai yra verslo insideris kuris dirba Kalifornijoje ir remia, turi ten galybę įmonių dirbančių šiame sektorija, 25 milijardus eurų į Pekino, Pekino universitetą yra investavęs šis asmuo ir labai domisi vidaus rinką. Taigi Tai yra labai, taip pat yra investavęs į transporto didžiulę organizaciją Junktinėse Amerikos valstijose. Aš suprantu, kad jis turi įsitikinimų, bet aš pripažįstu, kad jis turi interesų. Ir norėčiau užduoti klausimą. Jūs buvote konsultantė jo fonde. Jūs turėjote ypatingus ryšius su juo. Ar tai ne, ne, nebuvo daroma įtaka tiems sektoriams, už kuriuos jūs dabar turėtumėte būti atsakinga. Nes kalba eina apie įmonės, ir to asmens finansinius interesus. Pane Guler, tai yra labai svarbus klausimas teisingai. Ir kas mane pažįsta šiame parlamente, žino, kad aš nesu tas asmo, kuris lengvai takojamas yra, tai galbūt yra mano asmenys įsitikinimas, Ir ponia Marijanė, aš norėčiau štai ką Jums pasakyti. Jūs galite galvoti, kad geriausias būdas mums apsiginti nuo konkurencijos, e, intelektinės konkurencijos iš Kinijos ar JAV, niekuomet nepalaikyti jokių santykių su tais asmenėmis, kurie dirba tame sektoriuje arba asmenėmis, kurie nėra iš mūsų šalių. Aš asmeniškai manau, kad viskas yra priešingai. Ir būtent kalbant apie skaitmenius dalykus, kalbant apie ekonominės plėtros dalykus, Azijos ramio vandenino zona ir regionas yra labai svarbus. Ir jeigu jūs patikėsite man šį portfelį, aš tikrai ketinu palaikyti, laikytis sutarties nuostatų, pagal kurią mes kaip komisarai privalome dirbti nepriklausomai valstybės privačių interesų atžvilgių ir taip pat labai svarbu turėti daug kontaktų ir nebūtinai tam tikrus kontaktus reikalinga kažkaip sumenkinti. Krasnodemski EKR. Uh, much, uh, Labai ačiū. Mano klausimas bus susijęs su Europos gynybos fondu. Jūs išsakėte uh, savo įsipareigojimą, kad uh, mažos bei vidutinės įmonės galės irgi procese dalyvauti, taip pat ir tos įmonės, kurios likščiol gynybos rytyje nedirbo. Uh, Aš dar noriu pasiteirauti, kokiu konkrečiu veiksmu jūs ketinate imtis užtikrindama e, kiek įmanoma geresnį bendradarbiavimą tarp įvairių įmonių ir susijusių pusių. Svarbu, kad ne vien tik tais nacionalinės gynybos įmonės, e, kurios jau dirba ne vienerius metus tarptautinėje srityje, galėtų e, kreiptis į tą fondą. Taigi, kokių e, pokyčių jūs numatote e, gynybos e, pramonėje? Šio fondo tikslas. Šio fondo tikslas yra sąlygoti pokyčius, kadangi pirmąjį kartą ir aš perimsiu fondą tokį, dėl kurio jūs dėrėjotės ir kokį pasiūlymą patikė ponia Bienkovska, taigi aš perimu tą darbą ir šiuo fondu yra bandoma raginti tartautinį bendradarbiavimą ir kokios yra numatytos sąlygos paskoloms gauti. Tos sąlygos būtent skatina bendradarbiavimą, nes reikia trijų įmonių iš trijų valstybių narių mažiausiai trijų valstybių narių, gali būti ir daugiau. Tokiu būdu bus sukurta tam tikra dinamika ir tokiu būdu bus teikiamos finansinės paskatos bendradarbiavimui, bendram darbui. Tas bus padaryta ne, ne per dieną, aišku, čia reikės sukaupti kompetencijos ir taip pat e, turime išspręsti klausimą, kaip įtraukti startuolius, mažas vidutinės įmonės ir tos pagrindinės sąlygos pirmiausia yra susijusi tuo, kad turi dalyvauti kelios valstybės ir tada komisija nuspręs kolektyviškai. Taigi aš nemanau, kad gali kilti kokiu tai įtarimų, kad bus ginamos vienų valstybių ar vienų, ginami vienų valstybių ar vienų įmonių interesai. Taigi, tiesiog tikimės, kad tas fondas leis mums pasiekti užsibrieštų rezultatų. Ir aišku, yra labai svarbių veikėjų e, gynybos pramonės rytyje, tai ir Čekijos, ir Švedijos įmonės. Ir taip pat manau, kad kalbant apie įvairią karinę įrangą, nepilotuojamus lėktuvus ir panašiai, e, visa tai yra labai svarbi, svarbus pramonės sektorius. Thank you. Panas Krasnodemski papildomas klausimas. Ar jūs pritarsite e, komisarės Bienkovskos nuomonė, kuri buvo pristatyta sėdė e, komitete praėjusią savaitę? E, buvo kalbėta, kad ko gero iš gynybos, fondo, pas, e, gynybos fondų tiesiog pasinaudos keletas didžiausių e, gynybos įmonių, bet tokia tendencija neturėtų tęstis ir vėliau. Aš perėmiau tekstą tokį, kokį, koks jis yra, jeigu ten sakoma trys sąlygos, trys įmonės, tai aš suprantu, kad trys įmonės iš trijų šalių ir turės dalyvauti mažiausiai. Okay. Thank you. So, thank you um... Labai ačiū, eikime prie kito kalbėtojo. Sabin Ferhein iš kultūros komiteto ir EPP frakcijos, prašom. Pone Guliar, jūs būsite atsakinga už be galo svarbu portfelį. Šiandien sužinome, kad jau praeitie jūs daug darbų dirbote vienu metu. Turėdami tai omeny, ar mes galime būti tikri, kad pakankamai dėmesio skirsite ir kultūrai, audiovizualiniams aspektams. Uh, Na ir jeigu taip, gal galite paaiškinti, kokie bus jūsų svarbiausi prioritetai šioje srityje, ypač turint omeny, kad e, čia kalbame ne vien tik tais apie e, vidaus rinkos aspektus. Mane domina ir kaip jūs ketinate e, bendradarbiauti su komisarėmis Gabriel ir Jūrova, Norėčiau sužinoti, kaip užtikrinsite ir Creative Europe programos e, testinumą, bei e, kaip pakankamai dėmesio skirsite ir kultūros e, dimensijai. Šiaip ačiū. Kalbant apie daug multitaskingą, tai dažnai sako moterys tą sugeba daryti. Na, aš tik tai norėčiau pasakyti, kad aš nusistatysiu prioritetus bet nenorėčiau su, su, sudaryti įspūdžio, kad kažkam, kažkam skaičiau didesnį prioritetą nei kitiems. Mano portfelis labai platus ir didelis, aš tą suprantu. Ne aš nusprendžiau, kokio platumo jis turi būti, paskirtoja komisijos pirmininkė tą padarė. Bet aš manau, kad yra dalykų, kuriuos galime panaudoti labai išmintingai. Pirmiausia, sinergija tarp pramonės ir kultūros. Kadangi jeigu mes, pažiūrėjau, jeigu įmonė gamina produkciją, bet išlieka atvira kultūrinė prasme, pasiekia daugiau ir kultūrinė įvairovė yra didžiulė, kalbant apie kiną ir, ir panašiai. Taigi aš manau, kad negalime priešinti tų dviejų dalykų. Aš manau, kad turime siekti sinergijos, matome ekonomiką, kuris skaitmeninama yra. Taigi turime išlikti lyderiais ir kartais vakarykštė, va, net neturime laikytis įsikibę į praeitį, turime žiūrėti į ateitį. Ir dėl to tai yra tas sektoris, į kurį aš visuomet žvelgsiu labai atvirai, nes aš suprantu, kad e, kultūra yra susijusi ir žmog, su žmonių emancipacija. Ir tai labai svarbu. Ir bendradarbiavimas su ponia Gabriela, aišku, vyks. Tai yra moteris, kuri puikiai dirbo Connect srityje. Ir mes bandysime sukurti sinergiją tarp įvairių programų Ar tai būtų kūrybinga Europa, ar horiz, or, hor, Europo horizontas, arba Invest EU, mes būtent su Marija Gabriel dirbsime kartu toje srityje. Su ponia Jūrova dirbsime ties labai svarbiais aspektais. Būtent laisvės, tai yra žiniasklaidos pluralizmas, tai yra žiniasklaidos švietimas ir tai yra tos rytys, kuriuose dirbsime ir aš matau kad tikrai mes komisijoje dirbsime komandinį darbą. Papildomas klausimas. Konkrečiai kalbant apie audiovizualinės medijas, e, peržiūrėta šios ryties direktyva įsigaliojo praeisiais metais, dabar valstybės narės ją įgyvendina. Na ir uh, E, ši direktyva yra pagrįsta e, e, elektroninės priekybos direktyvoje numatytomis prievolėmis dėl atsakomybės. Taip pat svarbu reglamentuoti ir tas platformas, kuriuose dalyjamasi video. Ar tai bus, e, kaip į tai bus atsižvelgta elektroninės priekybos direktyva, kuri, e, kurią netrukus bus e, pradėta peržiūrėti? Čia neketinu kvesionuoti tų principų, kuriuos nustatė teisės aktų rengėjai dėl atsakomybės. Tokio tikslo neturiu, nėra tikslo tą keisti reikia pažiūrėti, ar yra kokių tai aspektų, kuriuos būtų galima aptarti ir aš esu atvira tokioms diskusijoms, jeigu pasikalbėjus su sektoriumi, pasikalbėjus su deputatais, pasikalbėjus ir taip pat su kolegijos kolegomis, nes turime nepamiršti, kad mes kaip kolegė, kolegė sustikome tik vieną kartą Genvalyje, kol kas visi kartu diskutavome. Aišku, Jūs irgi sakėte, kad šis portfelis yra siejamas su, su kitomis rytimis, aš sutinku. Kalbant apie direktyvą, kuri buvo perkelta praeitais metais, aš norėčiau pasakyti, kad prasidėjo darbai, aišku, darbų atlikta jau nemažai. Valstybės narės turi dabar perkelti tą, tą teisės aktą ir aš tikiuosi, kad mes turėsime galimybę pažiūrėti, uh, kaip viskas vyksta, bet pirmiausia, turime įgyvendinti, o tik įgyvendinę galėsime pakoreguoti, jeigu to prireiks. Ačiū. Kitas klausimas. Karel Skind, Renew frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Guliach. Jūs kalbėjote apie savo europietiškus, europietinius įsitikinimus ir aštuonis, aštuonis metus dirbote Europos parlamente. Čia uh, E, taip pat vadovavote e, Europiniam judėjimui Prancūzijoje ketverius metus ir taip pat buvote intergrupės pirmininkė kovai su skurdu. Ir savo žanginėme žodėje jūs kalbėjote apie socialinę ekonomiką, būtent kur įmonės turi užsitik, užsitikrinti augimą ir užtikrinti įtraukų augimą ir ko galima daugiau įtraukti asmenų į vidaus rinką. Ekonomikos socialinių reikalų komitetas patvirtino konkrečias priemonės įmonėms. E, jų pagrindinis tikslas yra asmenų, neįgalių asmenų socialinė integracija. Ar jūs galėtumėte pakoreo, patikslinti, kokių laikysitės priemonių tam, kad e, ekonominės socialinės įmonės turėtų, gal, galėtų naudotis 14 metų direktyvą dėl viešųjų pirkimų? Būtent, kad viešieji pirkimai būtų atviri ir tokioms socialinėms įmonėms. Ačiū, pane Guliar. Ačiū už klausimą. Tai yra sektorius, kuris, kuris yra labai svarbus, ypač kai aš buvau išrinkta. Tai pastebėjau, nes kai lankais įmonėse ir matai socialinės įmonės, kurios sukuria darbo vietą asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių, gyvenimo išbandymų ar dėl atstumo, pavyzdžiui, nelabai gali būti integruojami į pačias konkurencingiausias įmonės. Tai aš manau, kad tai yra labai svarbi priemonė, kalbant so apie socialinę politiką, yra visi tie įtraukimo aspektai, visi tie aspektai, kurie leidžia žmonėms gyventi aktyvų gyvenimą. Ir žinau, kad ponė Toja Italijoje tais dalykais užsima. Taigi, tai yra 2 milijonai įmonių, tai yra nemenkas skaičius, yra žalesis sektorius taip pat, kuris yra labai reikšmingas. Uh, šiai komisijai ir imamasi daug iniciatyvų judumo srityje, mažinant vartojimą tam tikrų produktų, taip pat e, siekiant bendrų tikslų, visa tai yra labai svarbu. Ir taip pat aš norėčiau pasakyti, kad aš prisimenu e, savo darbą parlamente, pirmąją kadenciją kur apie tai buvo, tuomet apie tai buvo daug kalbama. Ir aišku, ten buvo ir kitų prioritetų, kurie buvo aktualūs, bet aš e, prisimenu, kad kalbėjome apie tai, ką būtų galima padaryti konkrečiai. Jūs minėjote viešuosius pirkimus, aišku, tai yra labai svarbus dalykas, tačiau viešieji pirkimai, juos naudojantis reikia nepamiršti, kad kalba eina apie du, dvi pusės. Tuos, kurie suteikia sutartį, būtent ne komisija turi įpareigoti įmonės valstybę ar savivaldybę pasirinkti vieną ar kitą įmonę. Čia reikalinga laisvė, mes tik tai galime įtikinti, tai yra įtikinimo darbas, kad būtų naudinga, kad pavyzdžiui viešieji pirkimai būtų žalesni ir panašiai. Ačiū. Kaleskin, papildomas klausimas. Šią temą. Mes žinome, kad tokių įmonių teisinis statusas yra kitoks. Skirtingas skirtingose ES valstybėse narėse. Dėl to yra sudėtinga užtikrinti steigimosi laisvę. Ar jūs ketinate imtis šio klausimo, ar ketinate užtikrinti judumą valstybėse narėse tam, kad būtų galima sumažinti taip pat skirtumą, e, skirtumus įvairiose valstybėse narėse, kad būtų užtikrinama steigimosi laisvė? Aš būtinai pasidomėsiu, bet kiek prisimenu, būtent dažnai tai yra įmonės, kurios veikia vietoje. Ir kalbant apie mūsų visuomenės sanglaudą, kai kuriuose šalyse galbūt situacija yra tokia, kad tie asmenys labiau, mažiau jaučiasi atskirti, bet žinau, kad yra idėjų sukurti fondą Europoje, kur mes galėtumėme teikti negražinamas paskolas. Man atrodo, Nikola Ber e, pateikė tas idėjas, būtent sukurti tokį fondą, kuris e, dirb, veiktų įvairiose šalyse ir tai būtų nepelno siekiantis sektorius, kuris veiktų per sienas. Aš e, manau, kad e, aišku, ko, kaip komisijos narė aš turėsiu dirbti su savo tarnybomis, kažkokias tai orientyrus nurodyti. Ir, bet tos visos detalės, viešieji pirkimai, teisinė struktūra jau yra jau yra kitas dalykas. Ir Invest EU programa, man atrodo, čia labai mums padės. Toliau ponas Zulo neprisijungia. Grazie. Ačiū. Gerbiamoji paskirtoji komisijos narė. Norėčiau e, prisiminti tai, kas šiandien jau nekarta buvo pakartota. Buvo sakyta, kad iki 2050 metų e, Europoje e, reikėtų um, panaikinti CO2 emisijas. Reikėtų perėti prie žiedinės ekonomikos, užtikrinant, kad būtų gaminami tvaresni produktai. Pažvelkime į dabartinius namų apyvokos prietaisus. Juos e, dabar galime naudoti trumpiau negu kad e, anksčiau tokie produktai nėra tvarūs. Tai ne vien tik tais ekonominis, bet ir etinis klausimas. Kaip jūs įsivaizduojate e, perėjimą prie tokios ekonomikos, kur būtiniai prietaisai, pavyzdžiui, būtų naudojami ilgiau, kad jie taptų tvarūs? Honorevoli, grazie, mi fa piacere sentire un politano. Ačiū, gerbiamas parlamento nary. E, labai e, džiugu, kad šiandien galiu išgirsti ir kažką pasisakantį itališkai, nes nedaug e, parlamento narių iš Italijos šioje salėje sėdi šiandieną dėl būtinių prietaisų. Taip, iš tikrųjų, šiandien jie uh, naudojami trumpiau negu kad anksčiau. Ir piliečiams būtų tikrai labai svarbu, jeigu mes e, jų labai padarytumėm kažką konkretaus, kai jie eina apsipirkti, įsigyti kažkokį daiktą. Jie tikrai norėtų įsigyti geresnį daiktą. Tikrai jūsų išsakytas prioritetas e, nekelia jokių abejonių. Bet uh, vėlgi, iš tikrųjų, e, e, tai yra e, galimybės sukurti ir naujas darbo vietas. Bet kalbant, tarkim, apie maisto produktų ar tekstilės sektorius, tai čia reikėtų padaryti dar daugiau. Mes čia tikrai labai nedaug dar padarėme. E, iš tikrųjų, kai yra gaminamas e, kažkoks būtinis e, prietaisais, tai dažnai yra iš anksto programuojama, kiek laiko jis galės veikti. O, ir komisija su tokia praktika jau kovoja. Kas, pažiūrėjau, atsitinka su tais daiktais, tais produktais, kurie pagaminami, o paskui neparduodami, išmetami? bet mes, tarkim, nebegalime e, ir toliau taip švaistytis maistu. Vartotojas taip pat turėtų būti informuojamas apie tai, kiek laiko produktas tinkamas naudoti. Mūsų tikslas yra e, pakeisti padėtį. Gal... Turbūt jau užteks man itališkai kalbėti, nes jau darosi sunku. Uh, Um, Ačiū, pane Aguilar. E, papildomas klausimas, pane Cūlo. Ačiū, tikrai labai vertinu e, jūsų pasiryžimą kovoti su švaistimu. E, Europos parlamentas šią temą jau diskutavo ir anksčiau. Komisija sakė, kad jis skatina tvarumą, tai reiškia, kad reikėtų skatinti naują visuomenės modelį, kad daug darbo būtų atliekama vietos lygmenių. Ir tai e, reikštų, kad būtų atgaivintos e, teritorijos. Jeigu parlamentas ir taryba išsikels e, tokį tikslą, taip per apčiopiamą laiko terminą bus galima pasiekti ir rezultatų. mes galėtumėm galvoti ir apie tai, kad jeigu yra parduotas kažkoks tai produktas, tai jo gamintojas turėtų turėti vartotojui pasiūlyti ir atsarginės dalis prieinamą kainą. Tai galėtumėm tokia linkme ir dirbti, toks galėtų būti mūsų tikslas paneguliar. Si la volontà c'è, e dobbiamo. Taip, pasirižimas egzistuoja ir e, mes turėtumėm ne tik numatyti taisyklės, bet ir šviesti žmonės. Nepakanka vien tik tais kažką priversti, kažką daryti. Taip pat įmonėms turime suteikti ir daugiau laiko tam, kad jos galėtų pokyčius įgyvendinti. Mes jau kalbėjome apie atlikas. iš, iš, iš pradžių žvelgiame į pirminius produktus ir tai, kas iš jų lieka. Mes turėtumėm keisti gamybos grandinę, kitaip gaminti produktus tam, kad pasiektumėm ir kitokį rezultatą, kad sumažėtų atliekų kiekis. Negalime vien tik tais skūstis, kad maistas švaistomas, jeigu mes nešviečiame uh, E, e, vartotoją, nemokome jo, kaip maisto produktus naudoti kitaip. Next. Ačiū toliau, ponia Kumpula Natrė, Natrė, socialistų frakcija. Madam Gular, uh, we are counting on... Pone Pone Gular, mes tikimės jūsų pagalbos e, dėl skaitmeninimo e, visoje Europoje tam, kad būtų kuriamas naujos darbo vietos, kovojama su klimato kaita. Mes turime vengti ir skaitmeninių atotrukių tarp atskirų visuomenės grupių arba vietovių. Jūs kalbėjote apie reglamentą. E, reglamentas turėtų užtikrinti ir konkurencingumą, padės išvengti skaitmeninio atotrukio, e, užtikrins, varto, suteiks tikrumą vartotojams. Ne visą laiką rinka gali padaryti viską pati. Ar jūs ketinate kažką daryti, kad būtų užtikrinta, kad visi galės naudotis e, šviesialaidžių internetu bei 5G ryšiu? Ir e, dar klausimas, ar teiksite naują e, reglamento pasiūlymą dėl roamingo? Na, e, noriu priminti, kad tas reglamentas, kuris buvo patvirtintas praeisiais metais, po poros metų nustos galioti. Pone parlamentarė, dėl 5G, jokios abejonės nėra klausimo, komisija nusprendė kiek įmanoma prisidėti prie mūsų šalių aprūpinimo, nes tai labai svarbu įmonėms ir piliečiams, žinoma, laikantis visų taisyklių, e, visuomenės veikatos klausimų, ką reikia įvertinti tai. Bet skaitmeninė erdvė yra labai svarbu, kaip matome, kaip viskas plėtojasi, ne tik geografiškai, bet e, dėl geografinių trūkumų, jeigu e, interneto pralaidumas nėra pakankamas kažkur, tai tai, tai yra tikras didelis trūkumas, didelė, didelis minusas. Ir e, dabar 60 e, procentų namų ūkių turi greitą prieigą, bet tai to nepakanka. E, tai, tai yra socialinė būtinybė, ekonominė būtinybė, kad būtų naujos taisyklės stimuliuoti investicijas šiame sektorėje ir taip pat e, konkurencija taip pat turėtų čia suvaidinti savo vaidmenį. Yra finansavimas 3 milijardai eurų e, siūloma Europos tinklų sujungimoje ir apjungs svarbiausius e, subjektus, mokyklas ir taip toliau. Tai yra svarbu. Norėčiau priminti iniciatyvą e, siūlyti ne, nemokamą Wi-Fi ryšį visoje Europos Sąjungoje. Tai turint e, galvoje tarptautinius tarifus, aš manau, kad tai, kas padaryta roamingo srityje, tai yra tikrai labai gerai. Sukalbėjusiu su e, studentais, su vežėjais ir toliau, tai tai yra naudinga daugeliu žmonių. Taigi, matome, kas vyksta šioje srityje, imsimės būtinų priemonių, nes Reikia, kad ta roamingo nauda ir toliau tęstusi. Na, o kitais klausimais e, turėčiau būti labiau pasirengusi, kad galėčiau atsakyti jūsų klausimus. Taip, ponia Kumplo, na, turite papildomą klausimą. Politinis atsidavimas labai svarbus, aišku. Mes kartuoju komisijos narė, jūs turėsite vadovauti trims generaliniams direktoratas. Vidaus rinka, pramonė MVI ir skaitinį sektorių prižiūrinčią direktoratui. Mums reikia skaitmenimo Europai, kad pritrauktume e, daugiau kapitalo, nes dabar pralaimime mažiau kaip 3 procentų e, su įvairių platformų sukuriama Europoje, o tai būtų naudinga darbo vietų kūrimui ir taip ir šiaip ekonomikai bei uh, valstybėms surinkant e, mokesčius. Konkrečiai, kiek dienų per savaitę iš septynių ar penkių skirsite Connect generaliniam direktoratui? Kiek e, kosmoso ir kiek e, augimo direktoratui taip pat? Pone Gular. Tai yra subtilus klausimas. Aš manau, kad šis portfelis gali atrodyti didžiulis ir apima du generalinius direktoratus ir e, vienas susijęs direktoratas. Kol kas ne trys. Jūs pati sakote, kad e, skandinavijos srityje mums kyla pavojų, kad galime būti aplenkti kitų valstybių. Taigi Čia reikia skirti daug dėmesio, negaliu pasakyti, kokia proporcija mano laiko čia bus skiriama, nes visa tai yra pakankamai abstraktu, bet esu įstikinusi, kad e, ekonomikos skaitmeninimas e, bus naudingas e, pramoniai, kultūrai ir reikia tai derinti su žaliuoju kursu, nes tai yra vienas iš komisijos siekių ir negalima palikti skaitmeninio sektoriaus nuošalyje. Negaliu konkrečiai pasakyti, kiek laiko skirsiu tam ar kitam, bet aš esu pasiryžusi dirbti daug, būti Briuselėje. Ir e, e, nes, ne, neskaitia, kad aš turėsiu dirbti 24 valandas per parą, mes turime darbo direktyvą. E, Ačiū toliau, pana Valijan, įtre komiteto pirmininkė. Na, aš tik pirmiausia, aš klausimą neturiu. Na dabar ponas Stefanets, Imko ir EPP. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone paskirtoja komisarė, aš esu štai čia. Aš manau, kad turime būti griežti dėl laisvo paslaugų žmonių prekių ir kapitalo judėjimo taisyklių. Ir aš pripažįstu, kad jūs pripažįstate paslaugų svarbą. Tai, tai gerai. Tikrovėje šie principai ne visada praktikoje veikia. Galiu pateikti vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, e, savarankiškai dirbantis architektas iš Luksemburgo nori nuvykti į Prancūziją, Tai galima padaryti labai lengvai, nes Prancūzija automatiškai pripažįsta pro, profesinę kvalifikaciją, bet jeigu tas pats asmuo nori kažką iš savo darbuotojų atsivežti, kad jam e, jie padėtų, tai tampa beveik neįmanoma, neįmanoma misija, nes pirmiausia, jis turi jį komandiruoti iš pradžių, yra daug, daugybė privalomų sąlygų ir formalumų, dėl ko tai tampa praktiškai neįmanoma. Taigi tikrovėje laisvas judėjimas neveikia šiuo atveju. Taigi kaip jūs spręsite tokias administracinės kliūtis ir barjerus, kad vidaus rinka praktikoje veiktų? Ačiū, prašom, ponė Gular. Ačiū už tai, kad panaudojate profesinį pavyzdį, nes kai žvelgiame į statistiką dėl pažeidimų, e, matome, kad labai dažnai kad judėjimo laisvė e, profesionalams kelia problemų. Reikia galvoti kartu, nes mūsų valstybės turi tam tikrų tradicijų, nes žmonės nori būti užtikrinti, kad atvykstantis profesionalas būtų gerai pasiruošęs tą darbą dirbti, ar tai būtų architektas ar kitas. Ir dėja, jau sena istorija. Reikia galvoti apie tai. Komisija pastaraisiais metais bando sistemingai taikyti direktyvą dėl profesinių kvalifikacijų. Ir reikia laikas nuo laiko kiekvieną sektorių patirinėti ir pasikalbėti. Jūs teisus, judėjimo laisvė turi būti reali, o tam, kad galėtume, tam, kad galėtume kalbėti apie tas keturias laisvės, mes e, galime taikyti pažinimo procedūrą, galime palaikyti dialogą. Kartais yra tam tikrų blogų priežasčių, kartais bandoma ginti savo interesus, taigi reikia ieškoti pusiausvėros, reikia užtikrinti teisėtą kvalifikacijų pripažinimą ir tai, kas yra pertekliniai veiksmai. E, aš norėčiau pateikti tokią iliuziją e, į tam tikrą formulę. Tai yra klausimas, kuris yra susijęs su komisijos nariu Šmitu, taip pat tai ne vien mano kompetencija. Ir užimtumo uh, institucija, darbo institucija taip pat turės dirbti šiais, šiais klausimais, kad būtų rasti sprendimai visiems profesionalams, kuriems kyla problemų. Ar turite papildomą klausimą? Ačiū už atsakymą, ponia Gular. Na, klausimas, kurį aš išsakiau, yra susijęs su kasdienė kova su biurokratija, siekiant pašalinti kliūtis ir Konkrečiai problematiškiausias rytis yra paslaugos. Norėčiau žinoti, koks būtų jūsų požiūris, kaip e, norėtumėte elgtis e, paslaugų srityje, nes mes žiūrime iš teisėkuros procedūros pusės. Ar ką Jūs manote, ar norėtumėte iš naujo svarstyti paslaugų direktyvą, ar e, eiti paslaugų pranešimo apie paslaugas keliu? Na, man diskusija rodo, kad užduodant tą patį klausimą neturime tas pas galvoje. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kaip ponia Gemhar sakė, kad nereikia iš naujo pradėti diskusijų, kurios kaitino visą atmosferą. Na, mes turime galvoti, kas nusipelno kokio dėmesio. Negaliu pateikti savo asmeninės nuomonės, nes, e, kai, nes Ta, aš dirbsiu kolegoje, jeigu patvirtinsite mane, taigi reikia gerbti ir kitų nuomonės ir reikės dirbti kartu. Tai vėlgi pusiausvėros klausimas. Žinote, kiek e, gali tam įtakos padaryti visuomenės nuomonė, galima kažką apkaltinti, kad kažkas kelia grėsmę ir taip toliau, reikia būti atsargiems. Reikia nustatyti tai, ką galima pakeisti, ne pakenkiant socialiniams teisėms, o tai turėsime nuspręsti kartu. Ačiū Manuel Bompar į tri e komitetos ir GUE frakciją. Ačiū. Labą dieną, ponia Gudar. Aš pritariu daugelio kolegų pastaboms dėl etinių problemų, kurias kelia jūsų kandidatūra. Bet be to norėčiau paklausti apie pramonės politiką kurie priklauso jūsų portfeliui. Manau, kad daugiau negu bet kada mums e, kyla ekologinio perversmo iššūkis, e, nes tikrovė yra žiauri. Europa praranda milijonus darbo vietų pastaraisiais metais ir daugelis sektorių e, susiduria su grėsmėmis. Tai yra metalurgija, pramonės įmonės, tokios kaip Alstom, Sangoban, jos e, arba išnyksta arba turi būti parduotos. Jūs e, e, sakėte, kad dirbsite pramonės srityje, tik norėčiau paklausti, kokios, kokie yra konkretus jūsų ketinimai ir ką manote apie pasienio ekologinį mokestį. Ir kaip elgtis su valstybių paramos taisyklėmis, kad išlaikytume strateginės įmonės Ir ar jūs vis palaikote laisvos prekybos dogmą, e, dėl kurios vyksta e, pramonė? Be jokios abejonės, pramonės politika bus vienas iš prioritetų šiai komisijai. Ir konkrečiai, jeigu paremsite mane ir komisijos nario atsakingo už šį sektorių. Kodėl? Nes jeigu mes norime kažko pasiekti, tai be skaitmeninimo nieko nebus. Aišku, yra e, žemės ūkis, yra daug paslaugų, bet yra būtent e, darbuotojai, kurie dirba. Yra tam tikra kultūra, kurią reikia išsaugoti. Kaip? Ekologiniai, socialiniai mokesčiai, apie tai kalbėjo pirmininkė van der Leyen. Iki šiol tie, tos temos buvo tabu, reikia jas tyrinėti, turint galvoje, kad daugybė vertės grandinės e, dali, dalis, didelė dalis e, yra susijusi su eksportu, nes amerikočiai e, mokesčius nustatys atsarinėms dalims ir jos bus apmokestintos, tai jūsų produktai brangs. Na, reikia galvoti apie pasaulio prekybos organizacijos taisyklės. Jeigu jos neveikia, reikia jas keisti. Dėl valstybės paramos aš manau, kad tam tikrų būdų reikia daryti tai, ką aš minėjau anksčiau, tai yra reikia e, skirti viešasis, e, viešas, kai to reikia, kuriant e, tam tikras technologijas ir vėliau. Bet taip pat reikia skatinti ir partnerystę su privačiu sektoriumi. ar modifikuodami valstybės paramą, kad ta, ta prasme, kad leisime e, remti nesvarbu bet kokią pramonės įmonę, tai bus negerai. Ir ne, nepamirškime, kad mūsų įmonės konkuruoja su įmonėmis iš kitų šalim, kurios yra taip pat remiamos. Na, tai e, ko gero yra religinis klausimas Là, c'est bon. Euh, je vous remercie de votre réponse, mais... Ačiū už atsakymą, bet man atrodo, truputį netikslus atsakymas. E, per klausimus labai dažnai neatsako mums komisijos nariai, o diskutuoja su mumis, nes mes norime žinoti, ką jūs darysite. Aišku, kad tai yra religinis klausimas, bet klausimas, susijęs su tuo, ar mes ir toliau dirbsime tarptautinėje aplinkoje, kuomet JAV arba Kinija turi pramonės politiką, o mes vieninteliai e, sakysime, kad mes nieko nedarysime, nes mes norime konkurencijos ir laisvos prekybos. Taip mes e, sunaikinsime savo pramonę ir pakliūsime į aplinkosauginę ir ekologinę katastrofą. Aš e, reikalauju, kad būtų daroma kažkas, kad mes turėtume strategiją, kad būtų planuojamas pramonės sektorius, kad jis galėtų aukti Europoje ir apsaugotų žinias, strateginius interesus, darbuotojų interesus, kur, tuos, kurie nesuslaukia tokio didelio dėmesio pasauliniu mastu e, ekologinių klausimų prasme. Pone parlamentarė, aš su jumis sutiku, kad dėl to, ką jūs sakėte. Yra strategija, reikia, turime strategiją Kinijos atžvilgių, patvirtina mm, pavasarį, kuri e, e, kalba apie tas idėjas. Yra ir prancūzijos įmonių, kurios turi partnerių Kinijoje, bet reikia galvoti apie tas galingas įmonės, kurios dominuoja. Nereikia neturėti, tai turėti iliuzijų. Nu, mūsų užduotis rasti europinį kelią. Gerai įvertinti pasaulį, kuriame gyvename. Nereikia būti naiviems, kad Pentagonas juk finansuos tik amerikiečių įmonės, duodamas joms užsakymus. Na, Europa visgi turi likti atvira Aš matau jūsų gestus. Negalime sakyti, kad būsime atviri visam pasauliu. Turime būti atviri, bet neturime būti neginkluoti. Tai yra svarbiausia. Ačiū. Kome, pone Kamerė Vert, Kultūros komitetas, socialdemokratų frakcija. Labai ačiū. Aš norėčiau pratesti Zabiną Ferhain klausimą. Pone Gular, jūsų atsakymas manęs neįtikino. Kalbant apie Europos kiną ir kultūrą, tai, tai iš tikrųjų labai takoja ir visuomonė. visuomenė. Audiovizualinės paslaugos turi ir kultūrinę dimenciją. 25-ame puslapyje, ten, kur pateikti jūsų atsakymai, vieną vienintelį kartą paminėtos audiovizualinės paslaugos. Ten parašyta, kad būtina teisingai gyvendinti ES teisės aktus šią sritį. Man atrodo, tai savaime suprantama. Bet jūs kaip komisarė tikriausiai turėtumėte geriau išmanyti, kurią kryptimi einate. Kalbant apie e, skaitmeninių paslaugų teisės aktą, e, kaip jūs ketinate e, pagal jį E, skatinti e, audiovizualinės paslaugas ir kaip tam bus panaudota medija programa. Ačiū. Dėkoju už tai, kad leidote grįžti prie šios temos, nes aš nenorėčiau sukurti įspūdžio, kad kultūra manęs visiškai nedomina. Jokių būdų. Tai nebūtų teisingas įspūdis. Ir mane labai domina kultūrinė įvairovė. Ir jeigu mes kelsime klausimą, kas yra Europa galiausiai. Europa tai yra ta didžiulė įvairovė įvairiose vietose. Ir būtent tai yra galimybė uh, užtikrinti kūrybą, kuri gali mūsų mažoje erdvėje, sukurti ryšius mažoje erdvėje. Taigi, kultūra, kultūros reikšmė, aš to ne, ne kvesionuoju. Buvo užduoti tikrai labai daug klausimų, aš nenorėčiau būtent sukurti įspūdžio, kaip sakiau, kad e, kultūra manęs nedomina. Audiovizualinis sektorius e, susiduria su skaitmeninė uh, skaitmeniais pokyčiais, kaip ir visa pramonė, bet yra, aišku, ir labai konkrečių klausimų, platformų klausimas, e, transliavimo teisų klausimas, taip pat e, įvairovė. Ir čia yra įvairūs e, sudėtingi aspektai. Aš tikrai darysiu viską, kad apginčiau įvairovę. Kalbant apie kūrybingos Europos programą, žiniasklaidos programa, man atrodo, yra laikoma sėkminga. Tai reiškia, kad įvairių sektorių atstovai dirba kartu, mes remiame filmų gamybą ir būtent, kada rodomas, pastebime, kiek miestų dalyvauja tame projekte ir yra daug bendrų projektų, bendrų kūrybinių filmų. Tai iš tiesų yra labai svarbu ir tie filmai, kurie gavo finansavimą iš žiniasklaidos programų, gavo ir tarptautinių apdovanojimų ir toliau kaip būtų galima geriau dirbti, kalbant apie kūrybinę Europą ir žiniasklaidą. Tiesa, kad tai yra du skirtingi dalykai. Ir padalinta tai yra į mano kompetenciją ir Marijos Gabriel kompetenciją, bet mes pasiryžusios dirbti kartu ir, aišku, mano ir jos patirtis bus labai man svarbi, ir jūsų patirtis taipogi, ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime pasiekti neblogų rezultatų. Uh, yes, uh, follow-up question. Papildomas klausimas. Pane Kameverit. Kamerevet. Ačiū. Dėkoju už atsakymą, bet tiesą sakant, jūs nelabai mano klausimą atsakėte. Aš tyravausi, kokiu konkrečiu priemonių jūs ketinat imtis, kokiu konkrečiu idėjų turite tam, kad uh, audiovizualinis sektorius būtų sustiprintas ES kaip kultūros sektorius ir e, kaip e, jūs padėsite e, šiam sektoriu atsilaikyti prieš Ameriką. Nieko neišgirdau apie tai, gal galite kalbėti konkrečiau. Gal turite kažkokių konkrečių idėjų? Jūs vis sakote, reikia apie tai diskutuoti, bet gal jau turite bent jau idėją, kurie kryptimi reikėtų eiti. Merci. Ačiū. Norėčiau galbūt tiesmukiau pasakyti. Tiesa, kad įvairovės mažų veikėjų apsauga kitų gigantų atžvilgių, kurie yra iš kitų žemynų ir panašiai. Tai bus tas principas, kurį aš tikrai labai, kurio aš labai laikysiuos. Ir mes tikrai visuomet kovosime už įvairovę. Tačiau jūs pati sakote, kad konkurencija šiuo momentu, aš priimu pasaulį tokį, koks jis yra, priimu Europos situaciją tokią, kokia yra. Ir šiame sektoriuje, bent jau likščioliai, mes matome, kokia yra situacija. Ir aš. Aš negaliu sakyti, kad kai aš padėsiu darbą, už, uždrausime didelių platformų penetraciją. Ne. Ir dabar, ką mes galėtumėme nuveikti? Atvirai kalbant, aš nenoriu skambėti arogantiškai ir pasakyti, kad aš tai turiu sprendimą ir aš viską padarysiu. Uh, Dėkoju. Toliau. Ponas Van Sparentak, Imko. Pone Van Sparentak, Imko komitetas, Žaliųjų frakcija. Prašau, ponė Kim. Ačiū, dėkoju už jūsų atsakymus likščioliai pateiktus. Išimtoji komisijos pirmininkė von der Leyen nusprendė dekarbonizuoti energijos prasme efektyves pramonės įmonės ir pasiekti klimato kaitos tikslų iki 50 metų bus nelengva, bet tai bus puikiai galimybė užtikrinti Europos lyderystę, kuriant saugus produktus ir pažangės technologijas. Taigi klausimas, kaip Jūs ketinate numatyti veiksmingas paskatas, kalbant apie žalius viešuosius pirkimus Europos vidaus rinkoje ir ar ketinate peržiūrėti viešųjų pirkimų direktyvą ir ar įsipareigojate imtis naujų priemonių tam, kad būtų galima užtikrinti tvarę ir sąžiningą tiekimo grandinę, sistemingai naudojant aplinkosauginius socialinius socialinius kriterijus viešų pirkimų srityje. Pane Gulia. Tai yra tas rytis, su kuria mes dirbsime, e, tai yra ta kryptis, kuria eisime. Ir jeigu vienas dalykas, ką norėčiau šiandien ypatingai pabrėžti, jeigu manimi pasi, pasi, pasi, pasitikėsite, tai tikrai ši komisija ketina imtis spartesnių veiksmų žalinimo srityje tam, kad būtų galima panaudoti visas turimas priemonės. Viešiai pirkimai tai yra 14 procentų visų Europoje panaudojimų lėšų, tai iš tiesų didelis svertas, reikia e, juo pasinaudoti. Taip pat, e, kai susitinkame su žmonėmis, ir aš nenoriu sakyti, kad kaina čia nėra svarbus elementas. Ne, dažnai žmonės, kai žmonės e, žmonė, dažnai esame kaltinami, kad naud, e, švaistome lėšas dėl to, kad e, numatome tam tikras normas ir panašiai. Ne, bet mes turime padaryti viską, ką galime šioje srityje. Dėl to aš ir kalbėjau apie socialią ir solidarią ekonomiką. Ir tam, kad čia pasiektumėme rezultatų, čia nepakaks vien tik tai procedūrą žalinti. Reikia pasirūpinti, kad visa, visos įmonės, kurios dirba įvairiose srityse, aplinkosaugos, socialinėje srityje, taip pat kurios skatina jaunimo užimtumą. Visa, visų tų pokyčių reikia mums ir visose tose srityse ir, aišku, viešiai pirkimai be jokios abejonės čia yra aktualūs ir aplinkosauginiai, socialiniai kriterijai jau egzistuoja viešuosiuose pirkimuose ir man atrodo, kad komisija turi programą pagal kurią yra numatyta apmokyti tuos asmenys, kurie priima sprendimus viešuosiuose pir e, pirkimuose. Tai yra svarbu, siekiant pažangos ir tai yra viena iš priemonių, kurią mes turėtumėme pasinaudoti. Papildomas klausimas atsižvelgiant į tai, kad neturime pakankamai išteklių ir kad reikia sumažinti aplinkosauginį ES gamybos ir vartojimo pėtsaką, kokių naujų teisėkros priemonių ir finansavimo priemonių jūs ketinate pasiūlyti, kad būtų sustiprinta žiedinė ekonomika vidaus rinkoje? Ir ar įsipareigojate numatyti efektyvių išteklių panaudojimo kriterijus ES pagal Europinį semestrą? Pone Guliach. yra lėšos numatytos e, būsimoje finansinėje perspektyvoje tam tikslui ir su viena iš kolegų apie tai kalbėjome. Mes e, kol kas dar nežinome tikslių skaičių e, būsimoje finansinėje programoje, bet aišku, yra finansinės aspektas, kurį galėsime panaudoti ir, kaip sakiau kolegoms, kolegai italai, reikia, aišku, keisti ir mentalitetą, kalbant apie žiedinę ekonomiką. Ir mes matome, kad pasiekėme jau tą tašką, kad uh, Jeigu norime, kad įmonė dirbtų pelningai ir laikytųsi socialinių standartų, to pasiekti įmanoma. Ir kuo mes mažiau sukursime atliekų, tuo uh, lengviau bus e, užtikrinti žiedinę ekonomiką ir um, mano kolega Virginijus užsim šią sritimį, tai yra jaunas e, komisijos narys, kuris beje priklauso jūsų politiniai šeimai, taigi mes iš tiesų visi ketiname to imtis, kadangi to iš mūsų reikalauja jaunimas. Toliau, ponė Dlabajova, ITRE Rinių frakcija. Designuojama komisarko Milas. Gerbiama e, paskirtoji komisijos narė, brangioji Silvy. Labai džiaugiuosi, kad vėl galime susitikti čia, Europos parlamente. Savo įžanginėje kalboje jūs kalbėjote apie tuos pagrindinius iššūkius, su kuriais ES turės susidurti per ateinančius metus. E, jūs kalbėjote apie tai, kad reikės įveikti vis dar egzistuojančias kliūtis vidaus rinkoje. Jūs sakėte, kad vadovausitės pragmatiniu požiūriu dėl pramonės strategijos. Aš tam pritariu. Tai turi būti europietiškas požiūris pagrystas e, europiniais interesais, neskaidantis Europos į pietus ir šiaurę. Iš savo patirties bendradarbiaudama su jumis Europos parlamente, aš žinau, kad jūs galite tiesti tiltus, jūs galite ieškoti kompromiso. Ar jūs galite patvirtinti, kad tokiu požiūriu vadovausitės ir per ateinančius penkerius metus? Taip pat, ką ketinate daryti tam, kad ES įmonės, nesvarbu iš kokios šalies jos bebūtų, galėtų geriau pasinaudoti vidaus rinkos privalumais ir būti konkurencingos? Merci beaucoup, madame. Ačiū, e, ponia parlamento pirmininkė. Kalbėsiu itališkai. Čekiškai nemoku. Ne, ir itališkai nekalbėsiu. Aš suprantu, kad ką sako parlamento nariai, tačiau jūs klausite, ką, ką aš galėsiu padaryti ir panašiai, bet aš visuomet dirbu komandoje ir užsimu. Ko... Dirbu komand... ko... ko... komisarų kolegijoje ir komandoje ir labai svarbu čia atsižvelgti ir į kitų darbą ir aš negaliu čia kažkokiomis deklaracijomis švaistytis. Jūs minėjote atotrukį tarp rytų ir vakarų. Aš manau, kad apie tai reikia pakalbėti. Aš dirbau su pirmininku Prodi, kuomet jis buvo atsakingas už komisiją ir vyko plėtra. Ir jisai pats kalbėjo, kad tai yra komisija, kuri bus atsakinga už plėtrą. Ir būtent tuo momentu europiečiams tai atrodė neįtikėtina. Mes kalbėjome apie laisvę. Vyko Vokietijos susivienijimas, tai buvo irgi neįtikėtina, nes viskas vyko taikiai. Ir rytų vidurio Europos šalyse irgi viskas įvyko taikiai daugmaž. Taigi, praėjus keliems metams susidarė įspūdis, kad šiek tiek nesutarėme Europos namuose dėl tam tikrų dalykų kad reikia atsižvelgti į žmonių interesus, įmonių interesus ir panašiai. Taigi labai svarbu, kad reikia, kad nu, perverstumėme tą, atver, persverstumėme tą istorijos puslapį, nes kalba eina apie konkurenciją, kalba eina apie tai, kad kartais vengiama laikytis ir gerbti taisyklės. Ir mes, jeigu mes būsime susiskaldę, mes pakenksime tik tai patys savo. Tai iš tiesų, kalbant ir apie 5G kultūrą, pramonę, skait, skaitmenį sektorių. Visur turime išlikti vieningi. Ir esu įsitikinusi, kad mes surasime gerų bendradarbiavimo metodų. Papildomas klausimas. Jeigu norite, galite pateikti Dėl Europos pramonės politikos, ji taip pat susijusi su inovacijomis ir moksliniais tyrimais, mes turime sugebėti mokslinių tyrimų rezultatus paversti praktiką. Jūs paminėjote centrinę ir rytų Europą. Aš noriu Jums pateikti pavyzdį apie globalią navigacinės, navigacinio satelito sistemą e, e, Prahoje. Ji turėtų būti. Uh, įtraukta į Europos kosmoso agentūros programą. Vis dėlto ta agentūra bus e, e, žymiai e, didesnė. Kaip jūs pasieksite, kad agentūra galėtų įgyvendinti kosmoso politikos tikslus? Ačiū, kad paminėjote kosmosą ir šią agentūrą Prahoje, nes man atrodo, kad tai yra tema, kur, pavyzdžiui, jeigu gerai investuosime, uh, atsižvelgsime į tai, kas yra padaryta, mes iš, iš, išlaikysime technologinę pažangą. Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie prieigą prie duomenų ir panašiai, mes tą naudojame kasdien savo telefonuose, tą naudoja žemės ūkio darbuotojai, kad galėtų geriau um, numatyti oro sąlygas ir sodinti uh, kultūras ir panašiai. Taigi tai yra didžiulis klausimas, ką mes galėtumėme padaryti biudžeto prasme. Aišku, čia vėlgi grįžtame prie daugiametės finansinės programos ir aš tikrai darysiu viską, kad tas biudžetas būtų e, teisingas. Ir toliau turime sudėtingą valdyseną, kalbant apie kosmosą, kadangi egzistuoja ES agentūra ir dar yra Europos kosmoso agentūra, kuri veikia Paryžiuje, tai yra tarptautinė institucija ir labai svarbu, kad e, visa ta sistema veiktų gerai, sklandžiai, esant gan sudėtingam kontekstui ir panašiai. Taigi aš tikrai darysiu viską, kad e, ta agentūra Prahoje turėtų pakankamai finansinių išteklių. Um, okay, now, the last, uh... Na ir paskutinis kalbėtojas yra Kristijan Eiler iš ITRE EPP frakcijos koordinatorius, prašom ponia Guler, jums teks trys svarbus direktoratai e, – Connect, Grow ir Defense. Kalbu bei ironijos, tai yra beprecedentinis atvejis, kai e, reikės dirbti su tiek daug įvairių klausimų, taip pat ir dirbtiniu intelektu, uh, E, įvairiomis programomis e, ir Galilėjo, ir Kopernikos, e, Kopernikus pro, programa. Ir tiesą sakant, tai gali būti jums didžiulė našta. Nes prieš jūs dar yra vykdomi ir įvairūs tyrimai, Ar jūs su visko susidorosite? Jums yra mesti kaltinimai. Ir aš beje tikiuosi, kad jie neteisingi, tikiu jumis, bet ar tai nemeta šešėlio, jums mesti kaltinimai nemeta šešėlio ir tiems svarbiems projektams? Šį klausimą keliame ne tik mes, bet ir visuomenė. Ir aš manau, kad į tokį klausimą jūs turėtumėte, e, turėsite atsakyti. Mes jums šildyti encore. Ačiū. Aš e, gavau nemažai klausimų apie tai ir e, jūs turite tokį teisę, jūs esate čia tam, kad patikrintumėte, ar tas žmogus, kuris sėdi priešais jūs, gali dirbti tą darbą, atlikti tą misiją, kuri jam patikima. Aš nenorėčiau apsimetinėti, kad esu super moteris, norėčiau tiesiog pasakyti, kad šį portfelį suformulavo ponia von der Leyen, kuri pati prisima tikrai milžinišką atsakomybę, kadangi yra atsakinga už visą komisiją. Pone Vestager e, koordinuoja irgi įvairias sritis. Ponas Dombrovskis taip pat kiekvienas šios komisijos narys prisima didžiulę atsakomybę. Tai jūs visiškai esate teisus ir vykdomasis vicepirmininkas ponas Timermansas taipogi yra ypatingai užimtas. Aš manau, kad kaip ir sakiau anksčiau, egzistuoja didžiuliai, didžiulis ryšys tarp mūsų mūsų rinkos modernizavimo ir skaitmeninimo ir aš manau, kad turime galimybę dabar padaryti daugiau nei anksčiau. Ir aš aišku pasikliausiu savo tarnybomis, darbuotojais, visa kolegija ir imsiuos tų darbų ne pati izoliuotai, aš dirbsiu su visa komisija. Komisijos narė iš tiesų yra tas asmo, kuris turi suteikti impulsus. O aišku, kai kalba eina apie detalės, tada jau perinama prie, prie detalių. Ir aš, kai atlikome visą finansų reformą su Volker Balts, mes iš tiesų darėme dalykus, kurie buvo sudėtingi, komplikuoti, nes buvo finansinė krizė ištisas, ištisus metus niekas nebuvo daroma ir mes įkišome pėdą į e, finansų reglamentavimą. Nebuvo lengva ir aš negaliu pažadėti, kad esu turiu didesnius sugebėjimus nei kiti, mano para irgi yra 24 valandų, tai aš tik tai pabaigai norėčiau pasakyti, ponia Eller. E, aš baigti norėčiau vokišką. Mes padarysime tai. Zeller, a follow-up question. Papildomas klausimas, ponas Eiler. Ne, ačiū. So, uh, thank you very much, uh, colleagues, for... Labai ačiū kolegos už klausimus. Dabar uh, žodis poniai Guliar. Gal ji norėtų pateikti baigiamasias pastabas, galite kalbėti iki penkių minučių. Prašom, ponia Guliar. Julie. Pone ir ponios, ponė, ponios pirmininkės, visuomet galvoju apie tuos, kurie mūsų klausosi iš toli, jeigu jie dar išbuvo iki tiek laiko. Tai šiuose diskusijose aš norėčiau paminėti pirmiausia tris dalykus. Pirmiausia, šie klausimai yra labai gražus demokratijos veiksmas ne visose politinėse sistemose tai egzistuoja ir netgi valstybėse narėse nėra ministrų klausimų kaip po tokių. Ir aišku, jūs primsite sprendimą, aš jumis pasitikiu, bet bet kuriuo atveju aš labai džiaugiuosi, kad turėjome šias diskusijas, įskaitant ir tuos asmenys, su kuriais dėja mano nuomonės nesu, nesutampa. E, tai yra buvo manding, e, mandagios diskusijos, kalbėjome apie esminius dalykus ir panašu, kad komisija dirbs kontroliuojant Europos parlamentui. Ir aš tikiuosi, kad jūs įvertinsite asmenį. Asmenį, kuris turi savo patirtį, savo privalumus, savo klaidas. Aš pripažįstu, aš irgi esu padaręs su klaidų, kaip mes visi. Yra dalykų, kurių mes e, apgailestaujame, dalykų, kuriais mes didžiuojamės. Jūs spręsite. Kitas dalykas, jūs visi norėjote patikrinti mano integralumą. Jūs būtent garantuoja, esate mokesčių mokėtų pinigų panaudojimo teisingo garantai. Taip, aš tai puikiai suprantu ir. Bet aš norėčiau čia paminėti vieną principą, kuris yra labai svarbus, tai yra nekaltumo pre prezumcija į žmogaus teisų hartiją, tai yra įrašyta, tai yra visos tos mūsų vertybės, kur, kurių mes turime laikytis. Ir galiausiai, jeigu jūs nuspręsite pasitikėti manimi, aš ketinu dirbti Europos labui, kaip dariau tą 30 metų įvairiose vietose su įvairiais žmonėmis, turėdama tikrai vieną tikslą galvoje - europinį interesą. Ir Ir aišku, kuomet komisijos nariai pradeda darbą, jie prisima lojalumo, nepriklausomumo įsipareigojimus. Ir jeigu leisite man dirbti tą darbą, aš prižadu čia, kad aš tikrai e, įsipareigoju uh, laikytis tų principų. Ir paskutinė mano mintis norėčiau pasakyti, kad tie klausimai, kuriuos keliate, kėlėte, iš tiesų e, susijęs su labai plačia sritimi. Ir man atrodo, kad šios komisijos misija yra labai labai sudėtinga. Mes turime imtis ypatingai daug pastangų, kadangi, kaip ponas Bopar sakė, mes turime plėtros modelį, modelį tokį modelį, kuris pagristas CO2 vartojimu, kuris yra pagristas uh, tam tikrą gyvenseną, galimybę valgyti, keliauti, gaminti ir panašiai. Ir visa tai dabar yra kvesionuojama dėl klimato kaitos ir dėl technologijų raidos. Ir mes reikalinga tą pabrėžti, esame planetos privilegijuotieji jau daugelį dešimtmečių, net šimtmečių, mes ramiai dominavome ir gerai yra dominuoti. Tai yra patogu. Bet situacija, geopolitinė situacija pasikeitė ir demografinė situacija yra kitokia, mes apie tai šiandien mažai kalbėjome. Uh, Taigi, tie, tos transformacijos, kurių mes siekiame, jeigu sieksiu aš, jeigu pasitikėsite manimi, labai svarbu, kad mes tą darytumėme nuolankiai ir kreiptis į visus, kurie mums gali padėti. Ir aš galiu patikinti, kad jūs patikinti, kad jūs, Europos parlamentas, esate integracijos variklis. Aišku, vyriausybės irgi yra labai svarbu, tačiau vyriausybės labiau rūpinasi vietos reikalais. Ir dažnai tai yra tie žmonės, kurie rodo daugiau nenoro dirbti kartu. Toliau kalbant apie, pavyzdžiui, jeigu e, tarptautiniai susitarimai, susitarimas brandolinės su Iranu arba susitarimas dėl klimato kaitos, jeigu tie dalykai yra kvesionuojami, taigi aš manau, kad tokiame pasaulyje, kur e, kultūra ne visuomet laikoma tuo, kuo ji turėtų būti, aš manau, kad mes neturėtumėme turėti čia didžiulių iliuzijų, bet aš tikrai dirbsiu tam, kad peržengčiau įvairias ribas, ribas tarp partijų, tarp šalių. Ir aš bandysiu tęsti tą darbą, kuris buvo daromas anksčiau ir nenorėčiau, kad nei viena frakcija ar apskritai žmonės būtų tarpusavyje susipriešinę. Europa pirmiausia tai yra dialogas, įsiklausimas, tai yra kompromisas, tai yra sugebėjimas atitinkamų momentų pasakyti, aš nelaimėjau šimtų procentų, nes aš noriu to pasiekti kartu su kitais. Ir tai yra geriau, nei jeigu aš to dary, tą aš darysiu vienas. Mes turime vienyti žmonės, siekti koalicijos tarp valstybių ir ketinu, jeigu jūs patikėsite e, man šiuos įgaliojimus, aš ketinu tą daryti kartu su ponia von der Leyen ir kitais savo kolegomis komisarais. Uh, words, few... Dar keletas, keletų žodžių galimybė patarti ponai Dėl sutro. Dėkoju paskirtai komisijos nariai už jos atsakymus, už diskusijas su abiem mūsų komitetais. Kadangi jūsų portfelį tenka labai daug temų, teko surenkti klausimus įtraukiant keletą komitetų ir noriu pastebėti, kad e, puikaus bendradavimo tarp komitetų dėka mums pavyko visą tai surenkti e, visai gerai. Noriu padėkoti mano bendrapirmininkiai poniai Valian, taip pat kultūros ir jūrių komitetų pirmininkams, kurie buvo čia ir prisidėjo prie šio posėdžio surinkimo. Ir pabaigai suteikiu vėl žodį poniai Valian. Aš taip pat noriu padėkoti visiems už šio posėdžio organizavimą. Toliau keletą žodžių apie tai, kas vyks toliau. Šiandien dar vyks posėdis, kuriame dalyvaus abiejų komitetų įtrė rinko koordinatoriai ir įvertinsime kandidatės pasirodymą. Ir pirmiausia, vertinsime, kaip parašyta bendra kompetencija, įsipareigojimą Europai ir asmeninius sugebėjimus. Ačiū, ponia Guler, kad atvykote pas mus šiandien.